colleagues. Uh, Kolegos, buvo pasiūlyta pradėti posėdį, mūsų pirmininkas tuoj sugrįž. Taigi pirmiausia, labas rytas, pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Devintas ir dešimtas klausimai ES ir Armenijos sustarimai dėl vizų išdavimo palengvinimo ir asmenų gyvenančių be leidimo readmisijos atidėti pranešėjo prašymų. Ir jeigu niekas neprieštarauja, šią darbo atvarkę patvirtinsime su šiuo pakeitimu. Kitų pranešimų nėra, reikia patvirtinti posėdžio įvykus 2012 e, m. spalio 90 dienomis protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, taip ir bus. Na ir toliau šiuo metu vykstančių tarp institucinių darybų dėl teisėkuros procedūrų padėtis. Pirmiausia, ponas Moraes Šešasis trialogas dėl sezoninių darbuotojų vyko vakar po pietų. Noriu paprašyti poną Moraes pranešėją papasakoti, kokia yra situacija. You, um... Ačiū pirmininkė. Įvyko penktasis trialogas dėl sezoninių darbuotojų šią savaitę. Ir nors mes nepasakėme sustarimo, manau, Įvyko paskutinis trišalis sustikimas pirmininkaujant Airijai gana pozityvus. Noriu padėkoti Airijai už greitą pažangą kai kuriais svarbiais aspektais. Patvirtinus prieglopščio paketą, man atrodo, šis jautrus dokumentas dėl sezoninių darbuotojų yra vienintelis e, legalios migracijos dokumentas dėl e, kvalifikuotų darbuotojų ir yra tam tikrų klausimų e, dėl apgyvendinimo sankcijų darbuotojams, kvotų ir panašiai. Tai yra labai jautrus klausimai ir aš manau, kad e, pasiekta pakankamai pažangos, tačiau kol kas nesusitarta. Aš tikiuosi, kad galbūt būtų viską galima užbaigti iki vasaros atostogų. Turime numatytą 8 Liepos dieną ir esant tam, tikrai, tam tikram kiekiu geros valios, galbūt bus galima pasiekti sustarimą iki atostogų. Būtų gerai, nes visi yra pakankamai pavargę. Ir tikiuosi, kad bus žengtas tas paskutinis žingsnis, žingsnis Liepos 8 dieną. Noriu padėkoti pirmininkančiai Arijai ir visiems darbuotojams, kad jie dėjo visas pastangas, kad būtų pasiekta pažanga ir beveik jau susitarta Aš esu patenkintas e, tuo, kaip viskas vyko, nors kol kas galutinio sustarimo neturime. Ačiū, ponė Morais. Mm, vaistų prekursorių reglamentą pasiektas neformalus sustarimas tarp parlamento ir tarybos praėjusią savaitę. Aš esu informuota, kad Koreperas vakar patvirtino tekstą. Gavus laišką iš tarybos galėtume patvirtinti tvirtinami balsavimą Libė komitete surenkti 8-9 Liepos dėl pasiekto sustarimo. Pranešėjas šiandien negalėjo atvykti, tačiau aš norėčiau pasveikinti ją ir šešėlinius pranešėjus pasiekus šį rezultatą. Toliau šeštas darbo trakis klausimas. Keleivio duomenų įrašo duomenų panaudojimas. Mūsų pranešėjas yra ponas Kirkopas. Šis pasiūlymas svarstamas nuo 11 metų, keletą kartų aptartas komitete dėl proporcingumo, tikslo apribojimo, išlaikymo laikotarpio, keleivių teisų, domenų apsaugos. Šių metų balandžio mėnesį Libė komitete dėl to balsavime dauguma atmetė pasiūlymą ir Po to galutinis pranešimas pateiktas plenariai sesijai. Pagal 175 taisyklę, birželio mėnesį plenarinė sesija nusprendė šį dokumentą gražinti komitetui tolesniems svarstymams. Na ir šiandien turime aptarti tolesnius žingsnius, todėl suteikiu žodį pranešėjai ponui Kirchhopui. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už galimybę aptarti šiandien ES keliaivių duomenų įrašus. Uh, Ir aš klausimą čia komitete. Šia, čia šiandien vėl apie tai kalbame, nes visas parlamentas neturėjo, negavo galimybės atmesti šio klausimo ir buvo nuspręsta iš naujo siekti kompromiso. Ta ir ketinu daryti. Na, tikiuosi, kad sugebėsime dirbti konstruktyviai ir bendradarbiaudami, spręsdami šį klausimą, pirmininkė. Jūs ką tik įvardėjote pagrindinės rytis, tikiuosi, kad jose susitars, dėl jų susitarsime. Visi puikiai suprantate, kiek svarbus yra šis klausimas, tiek bandant apsaugoti duomenis ir ES keleivių bei piliečių teisės, taip pat kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Ta tema yra tokia svarbi, kad parlamentas netgi įsteigė specialų į komitetą, Krim komitetą, kad būtų galima spręsti tuos klausimus. Taigi, Šiandien išklausysime daug žmonių, kurie kalbės apie duomenų apsaugos e, direktyvą, kalėjimus ir tai, kad būtina pat prizm tinklą ir visus kitus dalykus. Tačiau aš manau, kad labai svarbu turėti aišku teisinį pagrindą Europos Sąjungoje, kad ir oro bendrovės, ir keleiviai galėtų laikytis bendros politikos dėl PNR. Kol kas Kiek žinome, kaip žinome, šis rytis visiškai yra nereguliuojama Europos Sąjungoje ir mes matome, kad egzistuoja tokių pavienių sistemų, kurios reguliariai yra pritaikomos, aktyvuojamos. Ir šioje direktyvoje kalbama konkrečiai apie keleivio duomenų įrašus, jeigu jie nepatenka į duomenų apsaugos direktyvą. Ir aš įsivaizduoju, kad nemažai laiko, gal net metų prireiks, kol ta direktyva bus patvirtinta ir įgyvendinta. Ir aš tikiuosi, kad šiandien komisija galės mums paaiškinti, kokia vertė yra susijusi su keleivio duomenų įrašais ir kodėl vis daugiau valstybių narių tomis sistemomis naudojasi ir mes, kodėl mes turėtume reglamentuoti tą naudojimą. Tikiuosi, kad diskusijos bus konstruktyvios ir mes, e, mums pavyks e, pajudėti į priekį. Plenarinėme posėdėje buvo suteikti aiškus įgaliai, įgaliojimai dar kartą atsakingai įvertinti šį susitarimą. Aš savo šešėliniams pranešėjams pasiūliau tokią galimybę ir aš tikiuosi, kad mes kartu vėl susėsime ir pozityviai aptarsime klausimus. Būtent taip norėčiau kad būtų sprendžiamas šis klausimas, kuris yra labai aktualus visiems ES piliečiams ir keleiviams. Dėkoju. Ačiū ponė Kirkopai. Ar būtų norinčiųjų pasisakyti? Pone Romero. Romero Lopes. Dėkuoju pirmininkė. E, norėčiau išklausyti EPP poziciją, bet mūsų šešėlinio pranešėjo nėra. Aš esu socialistų šešėlinė pranešėja ir manau, kad pono Kirkovo pasiūlymas gali būti įdomus, ypač galvojant apie tai, kad reikia E, dar įsigilinti labiau į pasiūlymų, nes tai yra sudėtingas pasiūlymas. Mes kalbame e, apie sudėtingą tikrai sritį sistemą, nes e, diskusija lydi direktyvos pasiūlymas dėl duomenų apsaugos. Ir gali tai būti mums galimybė toliau kalbėti šiuo klausimu, nes daug yra labai neiškumų, ne tik tai dėl to, kad yra priežasčių, dėl ko e, komitete galima buvo atmesti, galima bus atmesti galbūt pasiūlymą, bet yra ir kitų dalykų susijusių su duomenų apsauga pasaulyje ir Europoje. Ir gali pasitikėjimas žlugti, tas atmosfera pasitikėjimo. O norint užsitikrinti tokį pasitikėjimą, reikia e, labai aiškiai kalbėti apie mūsų e, pagrindus, apie tai, kad norime užsitikrinti e, apsaugą, saugumą nuo nusikaltimų. Reikėtų galbūt susitikti dar šešėliniams pranešėms ir galvoti, ar mes galime dirbti toliau, ar galime uh, E, susitarti. Ir mūsų frakcija yra pateikusi ponui Kirchhoffui e, pakeitimų. Aš manau, kad mes turime toliau dirbti, nes dėja yra labai daug neiškumų, daug neapibrieštų dalykų ir būtų kur kas įdomiau, jeigu galėtume toliau dirbti šiuo klausimu. Frau Ernst, bitte. Ne Ernst. Merci. Ja, um, vielen Dank. Vielen Dank. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, kad įtraukėte šias diskusijas šiandien į darbo tvarkę. Mes norėjome, kad tas klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę, kad būtų aptarta, kaip būtų galima pasiekti pažangos šioje srityje, atsižvelgiant į nemažai įvairių skandalų, kurie išryškėjo pastaruoju metu. Taigi labai svarbu rimtai pasikalbėti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti Europos piliečių duomenų apsaugą. Turime pasikalbėti apie tai, kas yra reikalinga, kad būtų užtikrinama duomenų apsauga ir kad galėtumėme užtikrinti ir saugumo poreikius. Taigi puiku, kad šiandien vyksta tos diskusijos ir reikia imtis nemažai žingsnių, veiksmų, bet tęsiant toliau darbą ties keliaivių duomenų įrašais ES labai svarbu, kad visi e, šešėlį, šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai susitiktų ir pasikalbėtų apie duomenų apsaugą, pasikalbėtų apie direktyvą, gairias ES keliaivių duomenų įrašų sistemą ir taip pat siūlyčiau įtraukti į tas diskusijas ir Europolą, nes diskusijose reikia įvertinti sąsajas tarp įvairių temų ir klausimų, kokių yra esminių sąsajų ir kaip mes norime išspręsti tas problemas ir viską reikia aptarti ramiai ir neskubant. Kitas dalykas. Turime taip pat pasiaiškinti, kas yra faktai, o kas ne. Kalbant apie valstybė, valstybėse narėse esančias keliaivių duomenų įrašų sistemas ir ką jos reiškia, reikalingi dokumentai apie tai, kas konkrečiai vyksta valstybėse narėse, kaip jie įgyvendina keliaivių duomenų įrašų sistemą. Kad galėtumėme apie tai pasikalbėti komitete ir mes nenorime, kad tiesiog būtų įvardyjamos valstybės narės ir sakoma, kad viena nori to, kita to. To nepakanka, reikia konkrečių dokumentų. Taip pat reikia duomenų apsaugos pareigūną įtraukti į diskusijas ir reikia neskubėti ir ramiai aptarti tą svarbų klausimą. Ponas Vos. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tai, kad būtent tokio požiūrio laikosi pranešėjas, kad jis nusprendė surenti tolesnės diskusijas, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra procedūra ir taip pat išsiaiškinti, koks yra, kokie yra turinio elementai, būtent kur nebuvo dar susitarta. Aš manau, kad tai yra labai naudinga. Na ir norėčiau trumpai pakomentuoti esminius klausimus. Manau, kad atsižvelgiant į tą duomenų skandalą, dabar galime įvertinti, kiek vertingas būtų reglamentas šioje srityje. Tokie duomenų standartai galimi tik tuomet, kad nėra šioje srityje reglamento. Ir dėl to ir reikia labai skubiai veikti ir patvirtinti tokį reglamentą. Aš tikrai ne, neižvelgiu tų sunkumų, apie kurios buvo kalbama ES keliais domenų rašų sistemoje, būtent e, kokie skrydžiai yra įtraukiami į sistemą. Ir e, visi panašūs techniniai dalykai visiškai nesusiję su duomenų apsaugos direktyva, nes visi tie dalykai nėra sprendžiami rengiant mums tą kelių duomenų įrašų sistemą. Aš manau, kad tai nėra tos problemos, kurios bus sprendžiamos rengiant šį reglamentą ar tai būtų leks specialis ar leks generalis, vis tiek mes per reglamentą tų dalykų neišspręsime ir kiek tie duomenys būtų saugojami ir panašiai. Turi būti kažkaip tiesiog pasirinkami bendri principai įrašyti į tą kelių duomenų įrašų reglamentą. Na ir pažvelgus į esminius dalykus, aš nemanau, kad čia kils daug nesutarimų ar skirtumų. Aš taip pat sveikinu tai, kad dabar įvyks tolesnės diskusijos ir tai mums bus galimybė suformuoti daugumas. Jeigu pažvelgtumėme į valstybės narės, kas daroma keliaivių duomenų rašų sistemoje, ten viskas keičiasi, evoliucionuoja, ir niekas nėra reglamentuojama bendrai, dėl to labai sunku neatsilikti nuo tų poslinkių. Taigi aš manau, kad būtų labai naudinga visiems, jeigu mes paremtumėme tą sistemą. Pone Intveld. Ačiū pirmininkė, labai trumpai norėčiau laikytis procedūrinių dalykų, nes manau, kad daug darbo jau buvo atlikta dėl esminių dalykų, dėl turinio ir aš manau, kad dėl turinio gal irgi dar galėtumėme padirbėti. Tačiau nuo pirmosios jau dienos aš visuomet sakiau, išsakiau dvi mintis, kurių netisakau. Būtent, kad jeigu teigiame, jog mums reikalinga Europinė direktyva, tam, kad mes galėtumėme suderinti veikiančias nacionalinės sistemas, tuomet aš norėčiau daugiau informacijos apie tas veikiančias nacionalinės sistemas. Ir mes prašome tą, to jau eilę metų ir vis tiek yra tvirtinama, kad yra 16 valstybių, kurios taiko tas sistemas, puiku, tai aš ir norėčiau gauti daugiau detalių iš Europos komisijos. Tikrai ne, nemanau, kad prašau per daug. Žinau, kad yra nesutinkančių, tačiau vis tiek manau ir teigiau ta, apie tai nuo pirmosios dienos, kad tai yra susijęs su duomenų apsaugos direktyva ir nemanau, kad prasminga būtų sukurti uh, policijos ir teismų bendradarbiavimo sritį, kam aš visiškai pritariu, manau, kad daugiau turėtų būti to bendradarbiavimo, tačiau tai turi būti grindžiama duomenų apsaugos susitarimais ir aš nemanau, kad turėtumėme dėrėtis iš duomenų apsaugos kas kart, kai yra priimamas kiekvienas teisės saugos įstatymas. Įsivaizduokite, esate pol policininkas, duomenų apsaugos sistemoje vienas, vien, viena tvarka, e, arešto sistemoje kita tvarka, tyrimų orderis, vėl kitas susitarimas, tai iš tiesų chaotiška. Yra teigiančių, kad jeigu susiesim, bandysime sėti tuos du dalykus, tai užtruks daugelį metų, bet tai ir įrodo, kad kažin ar taryba nori patvirtinti duomenų apsaugos direktyvą, nes tuomet keičiasi bendrai strategija dėl duomenų apsaugos paketo. Nes jeigu būtent tą mes teigiame dabar, Tai aš darau prielaidą, kad taryba laikysis žodžio ir patvirtins duomenų apsaugos direktyvą. Jeigu taip neatsitiks, tuomet aš norėčiau, kad taryba aiškiai tą pasakytų ir viešai tą pasakytų, tačiau kol taip nėra pasakiusi, aš įsivaizduoju, kad duomenų apsaugos direktyva bus patvirtinta. Na ir tuomet aš labai mielai dirbčiau rengiant šią direktyvą, tačiau į tuos du klausimus turime, turite atsakyti pirmiausia. Ponas Almrecht, labai ačiū. Pirmiausiai pasakysiu, kad esu iš, ir toliau nusivylęs dėl to, kad komitetas labai aiškiai balsavo dėl to, kad komisijai būtų gražintas šis pasiūlymas, a, tiksliau, kad būtų atmestas komisijos pasiūlymas. Paskui e, iš plenarnės sesijos jis grįžo pas mus ir nemanau, kad e, taip mes komitete norėjom ir turėjom, turėtume laikyti savo sprendimų. Dėl turinio žinote, kad jau daug kartų esu sakęs, jog e, tokios, toks pasiūlymas turės labai rimtų konstitucinių pasiekmių. Jeigu pasižiūrėsime į Europos teisingumo teismo sprendimus, atsiprašau, Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, pavyzdžiui, MAP e, byloje tai galiu tik kartoti, kad tai netitinka teisinės, e, teisės viršenybės principų e, konvencijos septinto straipsnio dėl privatumo, šeimos privatumo ir panašiai. Ir norėčiau pasakyti, kad e, reikia minėti ir duomenų Išsaugojimo direktyva penki konstituciniai teismai atmetė ją valstybėse narėse dėl poveikio jos ir dabar Europos teisingumo teismas turėtų primti e, preliminarų sprendimą Liepos mėnesį. Yra labai aiškių klausimų, kuriuos reikia atsakyti. Pirmiausia, dėl e, visuotinio duomenų saugojimo. Ar to reikia demokratinėje visuomenėje dėl statistikos? Jeigu lyginsime duomenų saugojimą ir komunikavimo duomenis, tai yra duomenis apie judėjimą. Šeši mėnesiai toks bendras saugojimo laikotarpis taikomas, tai Čia kalbama apie e, laikymą, saugojimą keletą mėnesių visuotinį ir keliaivių duomenų įrašų analizė atrodo, kad yra dar uh, didesnis kišimasis. Mes turėtume palaukti, ką pasakys Europos Teisingumo teismas prieš patvirtidami tokias priemonės. Be to, nemanau, kad politiškai yra teisinga. Galvojant apie diskusijas e, dėl stebėsenos, sekimo, e, taigi, kad būtų teisinga e, taikyti stebėsenos priemonės prevencijos tikslais, mes turėtume geriau keistis informaciją policijos bendradarbiavimo srityje kontekste ir tokiu būdu siekti susekti nusikaltelius. Mums reikia geresnio bendradarbiavimo, dėl to reikia direktyvų, reikia tam aišku ir bendrų standartų, bet tie bendri standartai bendradarbiaujant e, teisės saugos policijos kontekste e, negali būti už, turi būti užtikrintas taikant e, duomenų apsaugos principus, direktyvą ir taip turėtume dirbti. Aš manau, jog visi e, mano, kad jeigu direktyva nebus pateikta, tai e, bus paskutinė išeitis pradėti visuotinį sekimą. Aš nemanau, kad tai deramas dalykas būtų demokratinė visuomenė. Mes turėtume renkti geresnius standartus dėl keitimos informaciją ir turėtume e, susitikti visi aptarti duomenų apsaugos direktyvą, Europolo, PNR klausimus ir tada galvoti, kokios būtų geriausios priemonės. Pone Kolvenbach, aš norėčiau šiandieną pasisakyti kaip e, kad galėčiau sureaguoti tai, kas mm, į tai, kas svarstoma. Svarbiausia yra užtikrinti proporcingumą. Dabar daug labai yra klaustukų dėl direktyvos ir šio klausimo. Svarbiausias tikslas yra ne tik kova su terorizmu, ką mes darome jau seniai, bet uh, atsiras ir kitų nusikaltimų. Uh, balandį dėl šio argumento Libė atmetė komisiją, komisijos pasiūlymą ir visai teisingai. 30, e, 25 e, tai pasiskirstė balsai. Direktyva buvo atmesta ir tai dabar nebe susijęs su tik pakeitimų pas, pateikimu. prizm ir valstybių narių sisteminiai veiksmai išiškėjo. Ir matome, kad vyksta labai rimti pokyčiai. Mes turėtume e, galbūt pasvarstyti, ar tikrai reikėjo atmesti šį klausimą. Labai ačiū, pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos. Aš, e, kiek prisimenu, jau vyko balsavimas. 30 už 25 prieš ir labai aiškiai buvo atmest, atmestas pasiūlymas. O dabar sakoma, kad nereikia atmesti, reikia kompromiso, bet toks buvo mūsų tikslas nuo pat pradžių. Ir dabar norima pradėti dėrybas, nes reikia reglamentavimo valstybėms narėms, bet toks nėra, šis argumentas nėra tinkamas. E, saugumas ir teisingumas pagal sutartis yra valstybių narių kompetencija. Ir dabar sieksime rezultato, kuris nereikš, kad mes e, europietišką požiūrį plačiau pritaikysime. E, Mes balsavome ir negalima sakyti, kad buvo kažkoks bandymas, tik tai bandomasis balsavimas. Mes e, turime būti labai atsargus, jeigu norime pakeisti kažką, e, kam pasipriešiname visai neseniai. Galbūt reikėtų dabar kalbėti, kad valstybės narės turėtų numatyti e, tam tikras nuostatas, e, ką joms e, suteikia galimybę e, daryti e, sutartis. Prieš e, sutikiant žodį dėl pranešėjų, galbūt galime paprašyti komisijos ar tarybos pakomentuoti šią diskusiją. Taip ar ne, komisija prašom. Ačiū pirmininkė. Komisija pasižymėjo plenarinės sesijos sprendimą e, Liepos 10 dieną. Mes džiaugiamės tuo faktu, kad diskusijos parlamente tęsiasi dėl pasiūlintos direktyvos kaip svarbaus teisės akto pasiūlymo. Tuo pat metu mes atidžiai šiandien pasiklausome keliamų nuogastavimų dėl pateikto pasiūlymo ir tuos nuogastavimus žvelgiame rimtai. Komisija ir toliau rems pastangas palengvinti kompromisų siekimą ir pasiūlymo patvirtinimą dėl keliaivių duomenų registravimo. Trumpai pakalbėsiu apie Mansalių lygmenių vykdomus veiksmus, tai buvo minėta keletą kartų. Komisija yra atsakiusi į klausimą raštu, 60 valstybių narių yra pateikusios prašymus ISEC 16 valstybių narių pateikusios prašymą teikti finansavimą. Šie prašymai rodo, kad nemažai valstybių narių imasi veiksmų nacionalinių lygmenių, kad įkurtų keleivio duomenų įrašo sistemą. Komisijos nuomonė taip rodo poreikį vienodai žvelgti į duomenų apdarojimą ES. Mes pasižymėjome prašymą pateikti daugiau informacijos apie šią veiklą ir ne, tokią informaciją pateiksime vėliau. Ačiū. Ar taryba norėtų pakomentuoti? Jeigu ne, tuomet žodis pranešėjai ponui Kirkopui. Ačiū pirminkė. Tarsiu tik keletą žodžių, nes akivaizdžiai Nepaisant tam tikrų abejonių, diskusija vyko gana pozityviai. Noriu patikslinti keletą dalykų. Ir kreipsiuos pirmiausiai į poną Albrechtą. Mano žiniomis, e, žinau, jis yra demokratas ir tikriausiai supranta, kad nepakanka pasakyti, kad komitetas nusprendė kažką ir todėl tai turi patvirtinti parlamentas. Kiek aš e, suprantu, komitetas pateikė rekomendaciją parlamentui, tačiau galų gale parlamentas e, priima galutinį sprendimą. Ponui Zeistra pasakyčiau, kad pasiunčiau jam parlamento darbo tvarkos taisyklės, kad jis pats e, įsitikintų, kad laikomasi taisyklių ir visų interesų vardan mes turime suprasti, kur esame. Dėl duomenų apsaugos e, reglamento ir direktyvos reikalas yra sudėtingas, ponia Albrechtai ir ponia Enfeld. Jūs žinote, kaip viskas yra sudėtinga. Man e, nerima kelia tai, kad viskas užtruks kažkiek laiko. Ne tai, kad neįvyks iš vis, bet užtruks gana ilgai. Aš nemanau, kad galime laukti ir komisija aiškiai yra pasakiusi ką tik, kad situacija yra tokia, kad e, atsiranda atsitiktinių sistemų e, atsiradimas Ne tai, kad tos sistemos e, e, panaikina tai, ką mes nusprendę. Priešingai, standartai, kokybė, kriterijai, kuriuos numatysime ES keliavinamų įrašo sistemoje, bus taikomi valstybės narėse. Jos turės tuos e, saugiklius užtikrinti keliaujantiems žmonėms, turės taikyti standartinę tvarką, kuri tenkintų oro bendrovės, tuos, kurie veža mūsų piliečius ir todėl atskiros šalis turės užtikrinti, kad jos laikosi tų standartų. Taigi turėsime vieną sistemą, vieną standartų rinkinį, o ne daug sistemų, jeigu nepajudėsime į priekį. Ir pagaliau turiu pasakyti, kad, kad kalbame apie tam tikrą procesą. Mums atrodo, kad reikia skubiai dirbti su Eurodaku, reikia skubiai imtis veiksmų E, gyvenant Europos informacijos direktyvas. E, yra svarbių dalykų. Jau pusantrų metų ar ilgiau dirbame ties, šio, ties šią priemonę, daug diskutavome. Aš sutinku, kad e, su ponu Lopesu, kad tai yra galimybė mums išspręsti keletą probleminių klausimų ir aš pasirengęs tai daryti, kaip pranešėjas, kaip galima atviriau. Tikiuosi, kad pasieksime pažangos ir noriu patikinti kolegas, kad būsiu linkęs bendradarbiauti kiek tik įmanoma. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Ačiū, tuomet viskas. Mes toliau dirbsime šį darbą, jeigu sutinkame, per, siksę perėmę prie spintojo klausimų trečių šalių, kurių piliečiai, kirzdami valstybių narių išorinės sienas, privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Pranešėja yra kolegė Marija Gabriel. Matau jūs. Pirmiausia, išklausysime pranešėjos ir toliau diskutuosime su nariais komisija ir pirmininkaujančia valstybė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Pirmininkas, labai prašau tų, kurie išeina iš salės, daryti tą kuo tyliau, kad galėtumėme tęsti darbą. Ačiū. Pane Gabriel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, Europos komisijai ir pirmininkaujančiai Airijai už konstruktyvų ir reguliarų dialogą, kuris iš pat pradžių mums leido pasiekti daug pažangos, svastant šį klausimą ir žinant visus faktus. Taip pat norėčiau priminti, kad reglamentas 539-2001 išvardė tas trečiasias šalis, kurių piliečiams kertant valstybių narių šornės sienas reikalinga viza, tai yra taip vadinamasis neigiamas sąrašas. Ir taip pat trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, taip vadinamasis teigiamas sąrašas ten yra pateikiamas. Reglamento pakeitimas e, reiškia štai ką, kad neigiamas ir teigiamas sąrašai privalo būti įvertinami ir peržiūrėmi kiekvieno atveju atskirai, remiantis tam tikrais kriterijais, kurie yra susiję su nelegalia imigracija, viešaja tvarka, saugumu, ir taip pat ES išorės santykiais. Ir laikantis dviejų pagrindinių principų – regioninė darna ir abipusiškumas. Atsižvelgiant į tai, kad tie kriterijai gali keistis laikui bėgant, yra būtina peržiūrėti reguliariai tiek neigiamai, tiek e, teigiamai sąrašą jų sudėtis. Taigi šiuo pasiūlymu Europos komisija ir bando atnaujinti šį reglamentą. Komisija savo pirminėme tekste teikia tris pasiūlymus ir tris pate, pa, pateisinančius argumentus. Norėčiau priminti Europos komisijos pasiūlymą ir pateiktus argumentus ir taip pat e, pateikti savo kaip pranešėjos rekomendacijas. Pirmiausia, Europos komisija siūlo panaikinti vizas, vizų reikalavimą Karibų jūros ir Ramio Vandino salų valstybėms štai tokioms – Dominikai, Grenadai, Kiribačiui, Maršalo saloms, Mikronezijai, Naurų, Palau, Sent Liusijai, Sent Vincentui ir Grenadinams, Salemono saloms, Samoa, Rytų Timorui, Tongai, Trinidadui ir Tobagui, Tuvalu ir Vanuatu. Yra būtina pirmiausia pabrėžti svarbiausius šio susitarimo aspektus – visapusiškas abipusiškumas e, turi būti gyvendinamas e, šio reglamento rėmuose. Tai reiškia, kad tie piliečiai, jiems yra taikomas vizų palengvinimo režimas, tik tuo met, kai yra e, pasirašomi dvišaliai susitarimai. Dar vienas svarbus komisijos pasiūlymo elementas yra panaikinti vizų reikalavimą visiems Didžiosios Britanijos piliečiams, kurie nėra Junktinės karalystės piliečiai bei Didžiosios Britanijos ar Šiaurės Airijos piliečiai. Pirmininkas. Atsiprašau, ponia Gabriel. Aš reikalauju kolegų salėje laikytis tylos. Gerbiama parlamentarė dabar kalba. Taigi, prašau elgtis pagarbiais. Ačiū, panė pirmininkė. Trečiasis Europos komisijos pasiūlymas yra susijęs su neigiamuoju sąrašu. Komisija siūlo įtraukti Pietų Sudaną į trečiųjų šalių, kurių piliečiams taikomas reikalavimas turėti vizas sąrašą. Pirmiausia, pritariu Europos komisijos pasiūlymui ir aš pati norėčiau pateikti tam tikrų argumentų, kurie pateisina Karibų ir Ramėjo vandenino salų valstybių įtraukimą į e, teigiamą į sąrašą, taip pat Didžiosios Britanijos piliečių įtraukimą į, trečiąjį, į teigiamą į sąrašą. Vizų e, prievolė visiškai nėra pateisinama tų salų valstybių piliečiams, kadangi jie nekelia jokios problemos nelegaliai migracijai, ES piliečių saugumui. Na ir aš kaip pranešėja pritariu tų šalių perkelimui teigiamai sąrašą kadangi tose trečiosiose šalyse nėra konsulinių įstaigų dažnai ir tai joms sukuria papildomų kliūčių, bandant įsigyti tas Šengeno vizas užsienyje. Tai iš tiesų reiškia nemenkus kaštus ir kartais joms vykstant, į, kertant išorės sieną reikalingos vizos. Kalbant apie kelionės, do, kelionės do, dokumentų saugumą, kelionės dokumentai nekelia jokios čia problemos ar rizikos ir mes galime teikti, kad nėr, ne, neturėtų būti reikalaujama išduoti biometrinius pasus, kaip buvo Vakarų Balkanų valstybių atveju, nes biometriniai pasai neturėtų būti reikalaujami Dominikos Grenados, St. Vincento, St. Lucijos, Trindado ir Tobago piliečiams, nes pas juos yra naudojami karikom automatizuotai nuskaitomi pasai ir tikrai nėra vertinga keisti šiuos karikam nuskaitimus pasus e, biometiniais pasais, nes panašu, kad ir taip tos valstybės ketina keisti tuos pasus į biometrinius pasus. Kalbant apie Didžiosios Britanijos piliečius, tie, tuos piliečius, kurie yra išvardyjami pirmo priedo trečiame punkte, jie irgi nekelia problemos ar pavojaus, kalbant apie nelegalią migraciją. Dauguma jų gyvena Karibų jūros regiono salose, kurios glaučiai susijusios ir turi daug panašumų su kaiminėmis šalimis, kurioms vizų reikalavimas yra netaikomas. Taip pat kalbant apie, tas pats paskaitinė yra apie dokumentų, kelionės dokumentų saugumą. Na ir trečia pastaba dėl neigiamo sąrašo įtraukiant į jį pietų Sudaną. Norėčiau Jums priminti, kad 11 metų Liepos 9 dieną pietų Sudanas paskelbė apie oficialią nepriklausomybę nuo Sudano. 2011 metų Liepos 14 dieną pietų Sudanas priimtas Junktinių tautų organizacija. Todėl pirmasis priedas turėtų būti iš dalies pakeistas į sąrašą įtraukiant ir pietų Sudaną kaip naują valstybę. Taigi tokie yra komisijos pasiūlymai ir pateikti argumentai. Aš sveikinu Europos komisijos pasiūlymą, tačiau kaip pranešėja aš norėčiau pabrėžti ir pateikti, pateikti keletą rekomendacijų. Pirmiausia, aš kviečiu Europos komisiją persvarstyti, persvarstyti reikalavimą turėti vizas AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos nariams, kai jie dalyvauja šios asamblėjos posėdžiuose Šenkeno erdvėje. Šiuo metu jie dažnai susiduria su šiomis problemomis, todėl reikėtų rasti išeitį. Taip pat Aš išreiškiu tvirtą siekį, kad Europos parlamentas dalyvautų ir būtų informuojamas apie ES ir trečiųjų šalių, kurioms siūloma panaikinti reikalavimą turėti visas dvišalių susitarimų dėl beviso režimo būklę ir kaip tie susitarimai e, yra įgyvendinami, taip pat e, kiek yra pažengę kiek yra pažengusios dėrybos, taigi labai svarbu, kad Europos parlamento teisė gauti informaciją būtų gerbiama per visą procedūrą ir kad parlamentas būtų informuojamas bent kas šešis mėnesius. Taip pat aš norėčiau paraginti Europos komisiją apsvarstyti galimybę pateikti informaciją apie suspenduojamus susitarimus. Na ir aš manau, kad konstatuojamoje dalyje būtų galima apie tai užsiminti. Taip pat e, siūlyčiau pakeisti reglamentą ir įtraukti šį kriterijų į atitinkamą straipsnį ir aiškiau detaliau apibrėžti tą savoką. Na ir galiausiai, kalbant apie priedus ir kaip jie turėtų būti nuolatos atnaujinami, norėčiau pabrėžti, kad tai yra tik tam tikras atskaitos taškas ir sunku pasakyti, kaip keisis tie priedai, kiek jie bus e, atnaujinami. Taigi dėl to aš ir kvieščiau pamastyti apie galimybę priimti deleguotosius teisės aktus, e, kuomet yra atnaujinami tokie prie, priedai. Taigi tiek būtų mano kaip pranešėjos e, rekomendacijų. O dabar aš mielai išklausyčiau pasiūlymų, pastabų iš kolegų pusės, iš komisijos pusės ir dėkoju. Merci, Madame Gabriel. Labai ačiū, ponė Gabriel. Dabar žodis ponė Intveld. Pirmininkė, aš skaitau, ką parašė Laimiš ir mūsų šešėlinis pranešėjas, jis negalėjo atvykti, e, atsiprašo ir aš dabar paskaitysiu tai, ką jisai norėjo pasakyti prancūziškai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir norėčiau e, išreikšti paramą kaip šešėlinis pranešėjas. Pritariu komisijos pasiūlymui. E, e, vizos reikalavimo atsisakymas yra labai pozityvus poslinkis, tai leidžia užmėgsti glaudesnius ryšius tarp žmonių. Taip pat tai yra pripažinimas, kad kilmės šalyje ir uh, E, šalyje, kuria vykstama, yra tvarkomisi gerai su migrantų srautais. E, taip pat e, šis veiksmas paskatins turizmą, keliones ir sumažins sąnaudas, kaštus turime nepamiršti taip pat, kad išlieka grėsmių dėl ar tikimybė nelegalios migracijos. E, parlamentinė asamblėja AKR e, e ES susitiko vasarį ir tuo metu AKR nariai kalbėjo apie problemas, kurios kyla piliečiams keliaujant į ES valstybės narės. Regioninės asamblėjos šios komunikate uh, E, paminėta, kad reikia kreiptis į valstybės narės, kad, e, pavyzdžiui, e KR parlamento nariams nebūtų taikomi vizų reikalavimai. Tokiu būdu būtų pašalintos kliūtis, kurios neleidžia keliauti sklandžiai įvairiems pareigūnams, taip pat išrinktiems nariams. Ir e, aš šešėlinių pranešėjų posėdėje su iškėlęs šį klausimą. Ir ponė e, Gabriel su, apie tai kalbėjo su Europos komisijos nariais, apie vizų reikalavimų panaikinimą, vizos, šengeno vizų reikalavimų panaikinimą e, minėtiems politikams. Tai tuos klausimus reikia svarstyti svarstyti, palaikant dialogą tarp ES ir AKR 2011-2012 metais. AKR ES e ministrai e, suformulavo e, prašymą taikyti tam tik tikras, e, pakoreguoti tinkamai tam tikras vizų kodekso nuostatas ir užtikrinti, kad nuolatiniams delegacijos nariams, kurie dalyvauja e, susitikimuose pagal SAKR e, dialogą, būtų išduotos ilgalaikės daugkartinės vizos. Ir manau, kad tai galėtų būti laikinas sprendimas, laukiant, kol bus visiškai panaikinti visų reikalavimai. Taigi norėčiau paraginti e, komisiją e, pareikalauti, kad valstybės narės įgyventų rekomendacijas, kurias e, patvirtino AKR ES ministrai. Savo ruoštų aš jau kreipiausi į Belgijos valdžią, nes Belgijoje vyksta labai nemažai susitikimų, kuriuose dalyvauja AKR valstybių atstovų. E, išklausėme pono Liu Mišel e, nuomonės, dabar ponas Enčių. Ačiū pirmininkė. Gerbiama Marija, pirmiausia, norėčiau padėkoti tau už pasisakymą ir uh, Tanės Fajon šešėlinės pranešėjos uh, pastebėjimų dėja ji negalėjo atvykti į posėdį, nes turi kitų reikalų. Tanė E, puikiai dirbo kartu su tavimi ir ji mano, kad bendradarbiavimas buvo labai konstruktyvus, produktyvus. Ji norėtų padėkoti tau už visą atliktą darbą ir norėtų išreikšti savo paramą jam. E, Tanja e, yra patenkinta komisijos pirminių pasiūlymų Jis yra subalansuotas, konstruktyvus ir ji taip pat e, pritarė tavo pranešimo projektui. Ji mano, kad galima bus nesunkiai susitarti ir ateityje sieks toliau kartu dirbti. Ačiū. Ačiū. Galime suteikti žodį komisijai ir tarybai. Komisija. Ponas Palmanas, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą, kuriuo mes e, džiaugiamės, nes iš principo jis pritarė komisijos pasiūlymai. Nepaisant to, pranešėja pateikė rekomendacijų ir norėčiau apie kai kurias iš jų pakalbėti šiek tiek detaliau. Pirmiausia rekomendacija komisijai informuoti parlamentą apie visus darybų etapus dėl susitarimų, dvišalių susitarimų dėl vizų panaikinimo. Žinoma, mes esame pasirengę į šį komitetą ar bet kokį kitą parlamento komitetą ateiti ir informuoti apie visus tokių darybų etapus ir juose kylančius klausimus. Ta pati galima pasakyti ir apie tai, kad jeigu toks dvišalis sustarimas būtų sustabdytas, teisinė prasme nėra numatytos taisyklės e, vaidmuo Europos parlamentui, tokiu atveju, nepaisant to, mes parlamentą informuotume apie tokias priemonės, jeigu jų reikėtų imtis. Dėl rekomendacijos įtraukti atskirame straipsnėje kriterijus sąrašų peržiūrai, kas dabar yra parašyta preambulėje, tai yra įdomus pasiūlymas ir mes apie tai pagalvosime. Tačiau pirmoji mano reakcija būtų tokia, kad aš manau, jog dabar, kadangi kriterijai yra preambulėje, komisijai yra galimybė lankščiau vertinti trečiasias šalis, jų pasirengimą panaikinti vizų reikalavimą. Kaip suprantate, komisija yra paskelbusi komunikatą tarybai ir parlamentui praėjusiu metu lapkričio mėnesį, kuriame komisija pareiškė, kad ateityje, peržiūrint ateityje reglamento 539 priedus, atsižvelgsime ir kitus kriterijus, ypač į kriterijus susijusius su ekonominiu vizos reikalavimo panaikinimo poveikį. Ir šią prasme pasiūlymas yra labai įdomus, bet galbūt reikia šiek tiek daugiau apie tai pagalvoti. Ir pagaliau dėl AKR valstybių, ką, apie ką kalbėjo taip pat ir Sofija Intveld Louis Michelio vardu. Mes puikiai suprantame, kokios problemos kyla AKR šalims ir dialogo migracijos e, klausimų su EKR šalimis e, rėmose yra patvirtintos dvi rekomendacijos, ką minėjo ponia Infield. Ir pradėjome dirbti įgyvendinant šias rekomendacijas. Susisiekėme su Belgijos valdžia, pateikdami konkrečius pasiūlymus, kaip galėtume įgyvendinti dvi rekomendacijas. Pirmoji būtų optimizuoti galimybės dėl daugkartinių ilgalaikių vizo. Ir antra rekomendacija - paspartinti procedūras oficialių delegacijų nariams. Mes bandėme sukurti sistemą dėl pirmosios rekomendacijos, kuri iš esmės reikštų, kad kiekviena kar šalis turėtų parengti nuolatinių narių sąrašus, kurie vyksta ES ir AKR susitikimus. Šis sąrašas turėtų būti pateiktas AKR sekretariatui ir po to mes apjungtume visus sąrašus gautus iš visų AKR šalių. Po to AKR sekretariatas pateiktų šios sąrašus komisijai ir tuomet mes su tais sąrašais pasidalintume su, valdžio, su Belgijos valdžia, kurios po to jos išsintinėtų atitinkamiems konsulatams SAKR šalims tam, kad iš principo čia daugiausia kalbame apie Belgiją, Belgijos institucijas, kad tos Belgijos institucijos atitinkamose šalise žinotų, kas yra nuolatiniai šių sustikimų nariai, kad tuo met, kai tie žmonės patikė prašymą vizai, kad tas vizas iš principo būtų galima išduoti ilgalaikę trijų metų galiojimo vizą. Dėl antrosios rekomendacijos tai yra paspartinti procedūras vizų išdavimui. Mes esame įsipareigoję, kaip galime kaip tai galima greičiau per savo delegacijas tose šalise vietos valdžios įstaigomis pateikti sąrašus su visomis susitikimų datomis vykstančiais ES rekar dialogo srityje ir tuomet tos datos būtų žino, žinomos Belgijos konsulatams ir jie galėtų, jeigu AKR nuotiniai nariai kreiptųsi į tuos konsulatus dėl su prašymais išduoti vizas, tuomet tos vizos būtų galima, tas vizas būtų galima išduoti kaip galima greičiau. Tai yra gyvenimas šiuo metu, mes bent jau kūrėme tokią sistemą. Žinoma, tai yra dvipusis reikalas AKR pusė taip pat turės užtikrinti, kad jų atstovai nelauktų iki paskutinio momento pateikti vizos prašymą, nes e, paprastai tai gana dažnai pasitaiko, pasitaiko ir kad e, tik sužinoja susitikimo datą pateiktų prašymą, kad vizą būtų galima išduoti greičiau. Na ir pagaliau buvo pateikta rekomendacija panaudoti deleguotosius aktus atnaujinant tos sąrašus. Žinau, kad Europos parlamentas parlamentui labai rūpi deleguotieji aktai šiuo metu. Nežinau, ar būtų tinkama šiuo atveju tai padaryti, nes kai kalbame apie sąrašų atnaujinimą, tai yra esminis 539 reglamento aspektas ir nežinau, ar e, sutartis leikstų panaudoti deleguotus aktus, pakeisti esminę reglamento dalį. Be to, e, aš manyčiau, kad šiuo metu, turint bendro sprendimo procedūrą, kuri taikoma šiuo atveju, Europos parlamentas turi daug daugiau galių, negu jis turėtų, jeigu komisija galėtų deleguotojų aktų keisti sąrašus, bet Tai yra pirmoji tokia reakcija. Mes, aišku, tokį pasiūlymą panalizuosime atidžiau. Ir baigdamas dar kartą noriu padėkoti už palankų pranešimą ir esu pasirengęs atsakyti į bet kokius kitus klausimus. Taryba, ponas Rainas, na, taryba norėtų pakalbėti šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Gabriel, už pranešimą. Mes pritarėme daugumai rekomendacijų, kurias jį pateikė, tačiau mūsų nuomonė dėl paskutinės e, pastabos dėl komitologijos mūsų nuomonė skiriasi, kadangi čia yra bendro sprendimo dokumentas, tai nemanome, kad deleguotieji aktai čia būtų tinkami, bet dėl kitų rekomendacijų mes pritarėme ir tikimės, kad šį dokumentą svarstyti būtų galima paveikti greitai taryboje ir didelėms pakeitimams e, padaryti prieduose. Taip pat norėčiau protokolui pasakyti, kad pastebėdami ponios Gabriel e, pastabas dėl regioninio nuseklumo, mes pastebime, kad taryboje didėja dauguma, kuri nori, kad Junktinėje Arabų Emiratai būtų įtraukti į sąrašą pagal šį pasiūlymą. Ir primkančios valstybės pozicija yra tokia, kad reikia palaukti parlamento nuomonės šiuo konkrečiu klausimu prieš priimant galutinį sprendimą. Ir iš esmės tokie būtų mano komentarai dėl šio pranešimo. Tiesiog belieka pasakyti, kad buvo puikus bendradavimas tarp airijos ir pranešėjos. Norime už tai padėkoti ir tikimės, kad šis geras bendradavimas tęsis pirmininkaujant Lietuvai. Ir tikimės, kad e, dokumentos svarstymas bus baigtas greitai. Par žodis vėl pranešėjai, ponė Gabrielė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams, kurie pritarė mano rekomendacijoms ir pasiūlymams dėl šio teksto. Aš taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai dėl to, kad pateikė detalų atsakymą dėl įvairių rekomendacijų, kurie yra pateikiami tekste. Ir norėčiau dar sureaguoti į paskutinę pirminkančios arijos pastabą dėl Europos parlamento nuomonės dėl Junktinio Arabos, Arabų Emiratų, kaip jūs ir sakėte, yra pateiktas pasiūlymas, kuris šiek tiek vėlokai mus pasiekė. Atsižvelgiant į pirminį komisijos pasiūlymą, aš kaip pranešėja negaliu pasakyti parlamento vardu, tačiau aš atvirai priimsiu tai, e, ką nuspręs mūsų kolegos dėl atitinkamo pakeitimo. Pa Liepos 11 diena yra pakeitimų pateikimo terminas, na ir mes e, galėsime aptarti tuos pakeitimus ir tokiu būdu Europos parlamentas galės išsakyti savo nuomonę dėl įvairių pasiūlymų, kurie yra pateikiami pranešime. Dar kartą norėčiau padėkoti už ypač vaisingą bendradarbiavimą su visais šešėliniais pranešėjais. Ir aš manau, kad jeigu mes šį dialogą besime reguliariai ir konstruktyviai, tuomet e, užbaigsime šį klausimą per numatytą laiko, laikotarpį Ir tik tai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad e, labai tikiuosi, jog visos priedė išvardintos valstybės, tos valstybės jos bus įtrauktos į teigiamą priedą. Ačiū, kaip sakėte, ponia Gabriel, Liepos 11 yra pakeitimų pateikimo terminas iki 12 valandos. Laukiame jūsų pakeitimų. Puiku, dabar galime tęsti darbą ir perėmėme prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, tai yra vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Taip vadinamoji horizontalioji kovos su diskriminacija direktyva, nediskriminavimo direktyva. Prašau jūsų tylos, norime tęsti darbą. O tie, kurie išeina iš salės, prašau išeiti tyliai. Kad galėtumėme tęsti darbą. Norėčiau Jums priminti, kad šis klausimas horizontalioji antides, antidiskriminacijos direktyva pateko į mūsų komitetą prieš penkerius metus, dar prieš prasidedant mūsų kadencijai. Komisijos pasiūlymas pirmąjį kartą buvo pateiktas 2008 metais. Ir apmaudu, tačiau Europa vis dar atsilieka ir vis dar neturi šios horizontalios direktyvos klausimas užstrigo taryboje gan ilgai, nes čia reikalingas vienbalsis sprendimas taryboje Taigi šios kadencijos pradžioje Europos parlamentas nusprendė ir toliau laikyti savo pozicijos, kuri buvo išsakyta Buitenbergo, taip vadinamajame pranešime, kuris buvo patvirtintas plenarinėme posėdėje 2009 m. balandžio 2 dieną. Nuo dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Šis klausimas e, yra svarstamas pagal sutikimo procedūrą, tai yra 19 ES starties straipsnis, ir Europos parlamentas turi suteikti savo sutikimą. Tik kartą, kai tekstas jau yra patvirtintas taryboje, bet čia mes dabar ir išklausysime Airijos pirmininkančios valstybės tarybos vardu, kad išsiaiškintumėme, ar yra, galime tikėtis kokios tai pažangos šioje srityje. Pirmiausia, išklausysime pirmininkančios Airijos, o po to žodį suteiksime pranešėjui ponui Romevai. Prašau, pirmininkaujantį Airiją, ponas Aubraenas. Ačiū. Labas rytas visiems. Kaip sakė pirmininkas, šis pasiūlymas Prašau. Kaip sakiau, šis pasiūlymas svarstamas labai lietai. Aš ne, neišsakysiu atskirų valstybių narių pozicijos, tačiau matyt nėra jokios paslapties, kad kai kurios valstybės narės kvestionavo ar apskritai reikalinga tokia direktyva. Šioje srityje turiu pasakyti, kad nemažai valstybių narių pritarė komisijos pasiūlymui daugelis tų valstybių susiduria su problemomis dėl tam tikrų teksto aspektų ir mes bandome tas problemas išspręsti. Mes Airijoje turime patirties nuo 2000 metų gyvendinant tokio statuso teisės aktus sus, susijusius su paslaugų ir prekių teikimu. Na ir mes pasiūlėme savo patirtį, rengiant ir šį tekstą, šį dokumentą ir bandėme išspręsti visus valstybėms narėms rūpimus klausimus, kiek tai manoma buvo padaryti. Atsižvelgiant į valstybių narių iškeltas problemas, pas pastebime, kad projekte nėra naujų principų, tokių principų, kokių nebūtų mūsų e, nacionaliniuose teisės aktuose. Ir tai išsprendžia tam, tikru, tam tikras abejonės. Mūsų teisės aktuose yra net ir daugiau, kalbant apie paaiškinimus, patikrinimus, bandant įvertinti, kokios yra skirtingos konkuruojančios teisės tam, kad išvengtumėme ekstremalių padarinių. Dėl to mes užsibrėžėme tikslą pirmininkavimo metu išspręsti kiek galima daugiau problemų, tam, kad tekstas priartėtų prie to momento, kuomet būtų galima ir racionalu ministrams taryboje priimti politinį sprendimą iš principų. Mes ypač daug dėmesio skiriame tiems klausimams, kurie yra įvardinti pažangos ataskaitoje. Tai yra klausimai susiję su direktyvos apreptimi, ypatingai kalbant apie prieigą prie švietimo ir socialinės apsaugos, taip pat prieiga prieiga prie švietimo ir sveikatos paslaugų reiškia, kad tokių paslaugų organizavimas yra nacionalinė kompetencija, išskirtinė nacionalinė kompetencija, taip pat negalios e, klausimai, tai yra ypatingas prioritetas mūsų pirmininkavimo metu. Mes e, bandėme išspręsti diskriminavimo ir priekabiavimo situacijas, kalbant apie asociacijas pagal žmonių religiją ir uh, seksualinę orientaciją. Taip pat mes bandėme išsiaiškinti e, preferencinių kainų situaciją tam tikrų paslaugų teikėjų atveju, e, pagyvenusiems žmonėms, žmonėms, kurie turi mažų vaikų ir mes taip pat bandėme išsiaiškinti, kokį poveikį tai daro smulkioms silpnėms įmonėms, kurios remiantis mūsų atliktų darbų ir įvertinus te, nacionalinių teisės aktų poveikį per pastarosius 13 metų, tas poveikis būtų sąžiningas ir nesu, nesukurtų neproporcingos naštos toms įmonėms. Mes neanalizavimo tekstas išvelgiant į prieinamumą, remiantis tuo, kad komisija ketina paskelbti atskirą projektą, prieinamumo aktą. Na, o šios direktyvos nuostatos tuo met turės būti atitinkamai panalizuotos ir pakoreguotos, atsižvelgiant į tą dokumentą. Taip pat yra kitų klausimų, kurie ir atsispindi pažangos ataskaitoje, kurios reiks toliau panalizuoti. Tai yra draudimas ir kitos finansinės paslaugos. Čia reiks atidžiau panalizuoti situaciją, atsižvelgiant į atitinkamo teismo sprendimą. Lietuva, pirmininkasanti valstybė, žinau, kad ir toliau tas darbą dėl šio teksto ir jau pradėjo analizuoti atitinkamus klausimus, taigi tas darbas tęsis, tačiau spekuliuoti dabar e, negaliu ir nežinau, kuomet tekstas bus parengtas politiniam sprendimui. Darbo dar yra nemažai ir, kaip žinome, tekstui patvirtinti reikalingas vienbalsiškumas 28 valstybių narių rate. Dėkoju, pirmininkė. You your... Dėkoju už pasisakymą. Dabar išklausykime pranešėją. Komisija pirmiausiai. A, pona Zifin. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Komisijos vardu norėčiau padėkoti e, pirmininkaujančiai Airijai už visas pastangas ir darbą. Mm Dirbant šioje srityje vyko keturi susitikimai, man atrodo, tai yra daugiau negu kad anksčiau, pirmininkant kitoms šalims. Pirmiausiai akcentuosiu vieną iš jau paminėtų Airijos atstovo elementų. Pirmą kartą mes išsame apibrėžėme prieigą e, tai, ką šis žodis reiškia ir atskyrėme e, labai aiškiai nuo tinkamumo. Tai yra susijęs su socialiniais dalykais. E, direktyva e, siekia uždrausti diskriminavimą naudojantis įvairiomis paslaugomis. Ir socialinės apsaugos ir panašios sistemos yra valstybių narių kompetencija, taigi direktyva ne, ne įsikiša į šią sritį. Ir techninių lygmenių yra pasiekta pažangos, bet tai nekeičia politinės situacijos per pastaruosius penkerius metus po to, kai komisija pasiūlė direktyvos projektą. Kelios valstybės narės iš principo dar priešinasi direktyvai, kai kurios kitos e, turi nuogastavimų dėl kai kurių pagrindinių nuostatų, o kaip žinia, šiam klausimui reikia vienbalsiškumo, kol jo nebus, nebus galima patvirtinti pasiūlymo šiame kontekste. Turime būti pragmatiški, nuoseklus, turėtume ir toliau techninių lygmenių dirbti ir parengti šį dokumentą patvirtinimui, kai atsiras politinių galimybių langas. Ir toliau manome, kad tai kažkada įvyks, nežinome kada. Tačiau komisija e, laikosi tvirtai savo nuomonės dėl pasiūlymo pateikto prieš penkerius metus. Mes su Lietuva labai artimai bendradarbiausime ir jau yra pranešusi, kad perims šį darbą iš airių ir tęs diskusijas. Labai ačiū. Dabar e, ponas Romeva. Dėkoju pirmininkė, dėkoju airijai ir komisijai. Pirmiausia, norėčiau pastebėti kai ką. Bet nieko naujo nepasakysiu, aišku. Mes esame labai nepatenkinti. Jau penki metai praėjo, kai diskutuojame ir niekur nepajudėjome. Mes tęsėme diskusijas, kurias jau pradėjome prieš penkerius metus tokias pat. Ir tai iš tikrųjų nervina. Norėčiau pasakyti, kad uh, labai svarbus vienas žodis, apie kurį kalbėsime per rinkimų, kurį minėsime per rinkimų kampaniją kitais metais, tai yra skaidrumas. Kiekvieną kartą, kai gyventojai kaltina, kad ES kažko nepadaro, reikia labai aiškiai tada pasakyti, kad ne Europos Sąjunga yra užstrigusi, bet kai kurių valstybių narių vyriausybės, kai kurios sosnės blokuovis. Ir skaidrumo tikslais gyventojai turi žinoti aiškiai, kas blokuoja. E, tarybos, tarybai jau seniai aš kaip pranešėjas e, pateikiau savo prašymus, bet nesugavęs oficialios, e, oficialiaus atsakymo žinau iš kai kurių pokalbių, neoficialių e, šaltinių per pasarius metus žinau, kokios yra problemos. E, bet man kelia ypač didelį susirūpinimą tai, kad taip sudėtinga yra konkrečiai paminėti tuos, kurie neleidžia tos diskusijos perkelti į viešąją erdvę. Nenorėčiau aš dabar minėti tų pavadinimų. Kitas dalykas, labai keista, kad visus techninius aspektus taip sunku išspręsti kai daugelis šalių, kurios blokuoja šį pasiūlymą savo vidaus e, sistemoje, turi teisės aktus paklojančius pagrindus tai direktyvai. Nėra techninių kažkokių problemų, kurios pateisintų, kodėl metai iš metų blokuojama ši direktyva. Dar pasakysiu, kad gyventojams turbūt keista uh, E, girdėti, kad e, bank, dėl bankų yra randami sprendimai, o labai sunku šiuose tie išspręsti techninius dalykus. Aš neneigiu tų dalykų, bet sakau, kad techninės problemos yra lengvos išspręsti, jeigu bent kiek atsirastų politinės valios tą padaryti. Ir aš to ir prašau. Ir iš kelių pirmininkavusių šalių mes to prašėme. Dar keltas pastebėjimų nekaltinau visų pirmininkavusių šalių vienodai. Turėjau galimybę dirbti su keliomis, kai kurios siekia labiau bendarbiauti, kai kurios mažiau. Tačiau turime pripažinti, kad asmeniniu lygmeniu tie, kurie atsakingi už klausimo išjudinimą iš vietos, su manimi bendrauja gana noriai. Vienintelis dalykas, dėl ko gailestauju. Aš prašiau kaip Europos parlamento pranešėjas, kad man būtų leista dalyvauti diskusijose, kad būčiau proceso dalis. Tačiau turiu pasakyti, kad man nepavyko. E, su keliomis pirmkiaujančiamis šalimis tą užsitikrinau keletą kartų, bet taryba turėtų oficialiai traukti parlamentą į tokias diskusijas. Tai bus naudinga, kai atsiras tas galimybių langas. Tada galėsime priimti sprendimą. Nežinau, ar aš e, toliau dirbsiu, nežinau, ar būsiu perinktas, bet kas bedirbtų, labai svarbu, kad žmogus būtų įtrauktas į procesą. Dar apie ateitį. Aš kaip pasakysiu, kad per visą procesą supratau, jog yra pavojus, kad direktyva bus padalyta į atskiras dalis. Kai kurios nuomonės siekia atskirti kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, diskriminavimo elementus atskirti. Ir tai yra labai pavojinga. Dar kartą išreiškiu savo pasipriešinimą tam. E, Buitenberg pranešime jau apie tai pasakėme, kad tai yra neprimtina parlamentui ir aš laikausi tokios pat pozicijos. Kai kalbame apie diskriminavimą, negalime į tapatybės išskaidyti. Tai būtų nepaprastai pavojinga, nes dėl to, kad norėtume įtikti vieną ir kitai vyriausybei. Toks yra išeities taškas, kuris, mano nuomonė, yra nekvestionuojamas ir aš tikiuosi, kad parlamentas laikysis tokios pat pozicijos. Kol kas nematau, kad kiltų tam pavojus, bet norėjau tik tai akcentuoti, kad labai svarbu, jog būtų išlaikoma visuma. Aiškiai pasakysiu, Europos Sąjungoje lygybė užtikrina tik tai darbo vietoje ir tai su išlygomis. Negaliu suprasti, kodėl paprasčiausiai negalima išplėsti tos lygybės reikalavimų visoms gyvenimo sferoms. Ta mes bandome e, išaiškinti žmonėms, kuriems tai aktualu. Jiems e, labai sudėtinga suprasti, kodėl toks svarbus dalykas iš ES perspektyvos dar nėra įtvirtintas. Ir paskutinis pastebėjimas. E, Kalbėkime apie demokratiją. Europos parlamentas yra prašęs bent jau 12 kartų. 12 kartų tai yra ES išrinkti atstovai, žmonių išrinkti atstovai prašė 12 kartų e, at, nebeblokuoti šio klausimo. Ir e, reikia, kad atsirastų politinė valia, kad būtų pasiekti rezultatai. Ir aš negaliu pateisinti pasiteisinti prieš rinkėjams e, ir pasakyti, kad nežvelgiant į parlamento 12 prašymų, e, niekas nesikeičia. Žinau, kad viena data yra labai svarbi. Spalio mėnesį vyks Vokietijoje rinkimai. Žinau, kad Vokietija, jos vyriausybė nėra vienintelė vyriausybė, kuri e, kelia problemas šiai direktyvai. Anksčiau, pirmininkant kitoms šalims, buvau gan optimistiškai nusiteikęs, bet tikiuosi, kad galima padaryti skirtumą ir tikiuosi, kad nauja Vokietijos vyriausybė bus išrinkta ir galbūt tada bus tas klausimas jau atblokuotas. Bet norėčiau visiems pasakyti, kad jeigu to nepadarysime, tai bus labai sunku per rinkimų kampaniją mums užtikrinti, kad žmonės tikrai jaučiasi atstovaujami ir ypač tokių svarbių klausimų lygybė visose ES veiklos lygmenyse. Norėčiau dar kartą patvirtinti mūsų įsipareigojimą, kad sieksime, jog šis klausimas būtų patvirtintas kaip galima e, greičiau, kad parlamentas būtų įtrauktas į visus procesus ir kad būtų išspręsti visi techniniai sunkumai, problemos, e, Bet tam, kad techninės problemos būtų išspręstos, mums reikia diskusijos, atviros diskusijos ir turime rasti teisingus sprendimus. Aš neneigiu, yra tam tikrų problemų, bet prašau prisiminti, mes uždar, už uždarų durų visko išspręsti negalėsime. Bet kol kas taryba būtent taip ir elgėsi. Labai ačiū. Ačiū dabar, panas Kešmanas. Ačiū pirmininkė noriu pasakyti, kad dėl LGBT klausimais <clears throat> ir mažumų teisų klausimais dirbu jau nuo 99 metų, kai patekau į šį parlamentą. O dabar susidurime su gėdinga pasibėsėtina pozicija. Sveikinu Airijos pastangas stengiantis šį dokumentą pastumėti į priekį. Dirbau su Kathleen Buitenweg su kitais e, rengiant šį pranešimą. E, Dublinė renkiausi, lankiausi praėjusį e, penktadienį ir mačiau didžiulę pažangą mažumų apsaugos srityje aerijoje, nors ir didžiulis spaudimas patiriamas ekonominėje srityje. Tai yra puikia pamoka mums visiems, ką galima daryti turint politinę valią. Raulis teisus, politinės valios nėra. Vokietija iš tiesų išsprendė problemas techninių lygmenių. <clears throat> Tačiau ta, techni, e, tarybos lygmenių jį blokuoja šį klausimą. Tikrovė yra tokia, kad turime 27 valstybės narės, kai kurios lepiasi už Vokietijos nugaros. Gėdinga tai, kad Junktinė karalystė, kuri iki vyriausybės pasikeitimo ir atsiradus koalicinės vyriausybės atsiradimo be jokių dviejonių rėmė šios direktyvos e, atsiradimą. Na, o dabar Junktinė karalystė e, turime konservatorių ir liberalų koaliciją, kurie taryboje priešinasi. Ir jeigu nebus tikro demokratinio proceso, mums reikia, kad taryba svarstytų, ne tik balsuotų, viešai, kad jie būtų atskaitingi valstybinarių parlamentų atžvilgių ir piliečių akise. Ypač dėl tokių, to, tokių fundamentalių klausimų kaip šis, nes Europa nėra ekonominis modelis. Europa gimė iš antrojo pasaulinio karo pas, e, pamokų ir pelenų. Tai yra sąjunga pagrįsta tokiu principu, kad negalima ne, aukoti kitų, teisų, kitų žmonių teisų, kad gautum galimybę pasinaudoti savo teisę. Ir e, kai kalbame apie ekonomikos klausimus, politinė valia yra ir viskas išsprendžiama per kelias dienas, skubant į tarybos posėdžius, o kai, kas, kas daroma dėl pagrindinių teisių, sėdima tai patiliukais, siunčiant į slaptus e, ministrus į slaptus susirinkimus Briuselėje ir nieko nesakant kitiems. Raulis teisus. Galų gale šią sąjungą teisime pagal jos vertybės. Išskaidyti direktyvas, įspėju jūs. Ar tai būtų taryba ar komisija, pabandykite išskaidyti šias direktyvas ir sukurti priespaudos hierarchiją, kuri buvo apsėdusi šį kontinentą dešimtmečius. <clears throat> Ir jeigu tai pabandy, Barosas ir kiti bandė išmalaikyti šią poziciją prieš pateikdami pasiūlymą. Parlamentas nuo krikščionių demokratų iki GUE buvo vieningas, pasakė, ne, mes neleisime jums vieną mažumą supriešinti su kita. Tai nėra demokratijos principais pagristos sąjungos kelias. Ir kaip ten bebūtų, čia kalbama apie religiją, tikėjimą, e, negalę, seksualinę orientaciją. Šie klausimai yra patys svarbiausi įtraukiant mūsų piliečius. Piliečiai, turbūt, e, kolegos žino, kad aš e, aistringai išvilgiu šį klausimą. Ir turbūt čia tie mano airiški genai kartu su Ispanijos genais mano kraujyje, kurie verčia mane tai daryti. Ir jeigu iš tikrųjų eisime tuo keliu, kad bus direktyva išskaidyta į kelias, mes ne ekonominės, ekonominio nuosmukio metu yra daug ekonominių problemų. Varsybės narėse ieškoma pirkimo ožių, ieškoma ką apkaltinti dėl to, kad neturime darbo ar negalime gauti gydytojo paslaugų, ieškoma pirkimo ožio. Rasizmas, antisemitizmas, homofobija, misogenija, visi tie dalykai kyla. Gegužės 17 Hagoje kalbėjome apie pareinių teisų direkt, agentūros ataskaitą dėl homofobijos Europos Sąjungoje. Norėčiau tarybos narius, jeigu kam reikia dar kažkokių tai duomenų, paskaityti šį, šią ataskaitą. 93 tūkstančiai e, žmonių, panaudodami įvairias kalbas, atsakė iš, į apklausą internete. Ir jeigu tai buvo ir gėjai Amsterdame ar Paryžioje, žmonės, kurie užpulinėjami ir turi slėpti savo socialinę orientaciją, nes diskriminacija kyla. Kodėl? Todėl, kad geros vyriausybės nieko nedaro. O tos vyriausybės, kurios nori e, pasipriešinti tam, tu, ta, su tos tai, kad nenori, kad kas nors, ką nors darytų, e, to pasiekia. Ir pirminkė, jūsų šalyje tai buvo patirta pilietinio karo metu. Europa tai patyrė nuo 38 metų iki 45 metų. Ačiū. Thank you, Mr. Cashman. May I say that I have no... Ačiū, ponia Kašmanai. Aš pastebėjau, kad kai kuriems iš mūsų patiko jūsų galinga kalba. Ji buvo ilga taip pat, todėl turint galvoje laiką, nes mes, mes turime laiko iki 12.30 ir dar turime didelį klausimą aptarti. Siūlau kitiems e, pasisakantiems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 bando užsitikrinti geresnės teisės. Tačiau žmonės nesupranta, kodėl ES tiek mažai nuveikė jų labui. Jeigu mes tiek daug laiko skime, skiriame bandydami priimti šią direktyvą, tai yra gėda. Mūsų laukia rinkiminė kampanija. Šiais metais, kitais metais rinkiminėje kampanijoje bandysime visomis išgalėmis parodyti, kur slypi problema. Vokietijoje federalinis konstitucinis teismas priemė nuosprendžius dėl civilinių partnerysčių ir santokų. Ir bandoma tą lygybę įtvirtinti. Tačiau ES lygmenio veiksmai yra neproduktyvūs ir būtent su tokiu paveldu ir įžengsime į rinkiminę kampaniją. Nelabai aišku, ką vaidina Vokietija ES diskusijose, nes kalbant apie turinį, tai čia yra visiškas skandalas. Būtent, kad Prancūzijoje šimtai tūkstančių žmonių išėjo į gatves ir protestavo prieš gėjų santuoką Lenkijoje. Jeigu dalyvauji gėjų parade, jeigu šventi savo re... seksualinę orientaciją, tave gali sumušti. Taip pat Vengrijoje, pažiūrėkime, kaip yra kas daroma su žmonių teisėmis, homoseksualai mušami gatvėse. Tai yra visiškas skandalas. Ir jeigu mes šiame parlamente nieko nedarysime, tai bus visiška gėda. Gėda parlamentui. Ačiū. Ačiū. Dabar trumpai išklausysime tarybos. Airija galbūt sureaguos į išsakytus mūsų komiteto. Išsakytas pozicijas, prašau. Aš pritariu daugam, ką išgirdau, atstovauju tarybai, tai tik tai galiu pakartoti tai, ką sakiau, būtent, kad direktyvai reikia vienbalsiškumo, vienbalsiškumo dėja dabar nėra. Ir nepaisant e, politinių sunkumų, yra ir techninių sunkumų tekste. Ir džiaugiuosi, kad pranešėjas pripažįsta, kad reikia čia padirbėti daugiau dėl tų techninių detalių, kalbant apie direktyvos išskaldimą galimi įvairūs dalykai, apie kuriuos net ir aš nesu informuotas, tačiau jeigu bus suskaldyta direktyva, tuomet iš tiesų bus sukurta tam tikra hierarchija, ko mes nenorime ir mes bandome techninių lygmenių panalizuoti situaciją, kalbant apie švietimo socialinę rūpybą. Aš apie tai kalbėjau savo žanginėme žodėje, būtent, kad mes teisingai atspindėtumėme ES kompetencijos ribas ir kokie egzistuoja nacionalinės teisės aktai šiose srityse kad mes neperžengtumėme savo kompetencijos ribų. Taigi per savo pirmininkavimą, be jokios abejonės, mes tikrai nekursime diskriminacijos hierarchijos. Ir dar kartą pakartosiu, kad yra techninių sunkumų su tekstu ir reiks dar atlikti nemažai darbo, kol galiausiai mūsų vertinimu bus įmanoma pateikti tekstą ministrams, kad jie primtų politinį sprendimą. Aš manau, kad tikrai pasiekėme nemažai pažangos ir džiaugiuosi, kad komisija irgi mano taip. Tačiau, aišku, dar darbo laukia nemažai. Dabar pranešėjas ponas Romeva, ar nori pasisakyti? Ne. Tai tiek, dabar periname prie kito klausimo, paskutinio klausimo šį rytą. Tai yra Frontexo klausimas ir pagrindinių teisų agentūros klausimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių šalies sienų valdymo agentūra, taip vadinamoji Frontex agentūra. Norėčiau priminti, kad Frontexo agentūros įgaliojimai buvo peržiūrėti 11 metais ir per dėrybas parlamentas primiktinai reikalavo, kad būtų atsižvelgiama į parlamento nuomonę. Buvo sutarta, kad pagrindinių teisų pareigūnas bus įsteigtas Frontex agentūros rėmose Vienoje. Valdybai priklausys konsultacinis forumas, kurį sudarys tarptautinių organizacijų atstovai, ES agentūrų ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taigi, dabar tokia situacija ir yra pagrindteisių agentūros um, pareigūnė, ponia Arnajas, ji yra pagrindinių teisių pareigūnė. Pasitaiso pirmininkas ir konsultacinio forumo atstovai ponas Silvestris ir ponas Kesleris. Du bendra pirmininkai yra paskirti šiam konsultaciniam forumui. 2012 e, metais jie pradėjo darbą, mes juos pakvietėme, kad jie pristatytų savo veiklą. Ir dabar siūlyčiau pirmiausia žodį suteikti ponui, poniais Arnajas, kuri pristatys pagrindinių teisų pareigūnės nuomonę ir po to išklausysime abiejų pirmininkų, pono Keslerio ir Silvestri. Pone Arnais, pirmoji. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū, ponas pirmininkė, labas rytas. Labai malonu man pasisakyti komitete. Noriu prisakyti Jums migrantų teisės ir padėti prie S išorės sienų. Ir noriu pasakyti, kad mes siekėme užtikrinti, kad nebūtų Europoje prieštarų tarp sienų kontrolės ir žmogaus teisių. Konsultacinis forumas ir aš pati e, norime renkti priemonės. E, yra pakeistas Frontex reglamentas e, ir tai leidžia mums žengti šią kryptimį. Taip pat norėčiau padėkoti kad pakvietėte mus į šį susitikimą ir mes galėsime aiškiai pasakyti, kaip papildome vieni kitų e, veiksmų. Aš 2012 metų pabaigoje buvau paskirta pagrindinių teisių pareigūnė, taigi pusmetį te dirbu. E, Ir e, vis tik tai darbų jau per tą pusmetį buvo daug, norėčiau pristatyti jums tam tikrus mūsų darbus. Ir mūsų poziciją. Mūsų, mano darbo pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad visose front, Frontex veiklos rytise bus gerbiamos pagrindinės teisės. Mes e, atliekame stebėsiną, bendrai gyventiname, e, tiksliau prižiūrime, kaip Frontexo projektai yra įgyventinami. Mes e, teikiame nuolatinės ataskaitas, žiūrime, kaip Frontexas dirba, pavyzdžiui, per apsirankimus vietoje Ir e, taip pat įmamės įvairių korekcinių priemonių, jeigu yra žmogaus teisų pažeidimai nustatomi per mūsų patikras. Taip pat mes e, m, koordinuojame visas užduotis susijusias su žmogaus teisėmis Frontexe. E, Frontexo veikla turi atitikti ES pagrindinių teisų hartiją, tarptautinę teisę, įskaitant 51 metų Ženevos konvenciją ir prievolę susijusią su tarptautinė apsauga, įskaitant pakartotinio negražinimo principą. Frontexas ėmėsi keleto konkrečių priemonių, kad užtikrintų, jog tos e, prievolės būtų tikrai realios, kad būtų taikomos jo veikloje. Buvo patvirtinta strategija 2011 metais, kurioje yra numatytas pagrindas mano darbui, pavyzdžiui, galimybė įvertinti pagrindinių teisių poveikį e, operacijoms ar e, mokymus vykdyti žmogaus teisų srityje. Antras dalykas - pagrindinių teisų saugikliai e, operaciniuose Frontex e, planuose tai atsispindi. Pavyzdžiui, aš pasiūliau, kad operaciniai planai aiškiau kalbėtų apie dalyvių operacijų e, prievolės į nacionalinės institucijas kreiptis esant prieglopščio žmogaus teisų klausimams Taip pat pateikta rekomendacija, kad e, laivuose, kuriuose, kurie e, atlieka sienos kontrolę, būtų įranga leidžianti e, vykdyti gelbėjimo jūroje operacijas. Mano tikslas šiais metais yra paremti, kad būtų paremti veiksmingos sistemos kontrolės Frontexo veikloje visoje steigimą. Aš noriu pasakyti, kad aš esu e, priemonė, ne priežios sistema pati, mano biuras. Ir mes e, e, noriu pasakyti, kad stebėsienos mechanizmas yra e, įdėktas atsispindi operaciniuose planuose ir visi atitinkamos e, veiklos, kurią koordinuoja Frontexas e, dalyviai turi laikytis pagrindinių teisių ir tarptautinės apsaugos prievalių, taip pat aiškios prievalės visiems dalyviams, kad būt, jeigu jie pamato, kad yra pažeidžiami tie principai, jie turi apie tai pranešti. Tada egzistuoja vidinės procedūros, kurios nagrinėja tokią informaciją. Informacija yra apdorojama, analizuojama ir aš e, turiu galimybę pasiūlyti priemonės esant incidentams ir e, tada įmamasi sprendimo, kaip reaguoti. Mano užduotis apima incidentų analizę, stebėsieną, atskaitomybę per operacijas įgyvenant projektus ir paskui pasiūlyti prevencinės korekcinės priemonės. Taip pat daug dėmesio skiriame pagrindiniams teisėms, teisėms per Frontexo darbuotojų apmokymus. Tai yra ne tik e, vidiniams darbuotojams skirti kursai mm, dėl pagrindinių teisių, bet taip pat yra apmokomi Europos pasieniečiai, jų grupės. E, jie prieš pradėdami darbą gauna instruktažą, jie pristatoma jiems žmogaus teisių, pagrindinių teisių klausimai. E, pasienio apsaugos pareigūnai e, nacionalinėse institucijose taip pat e, turi galimybę lankyti kursus, kuriuose kalbam apie pagrindinės teisės. Aš noriu užtikrinti savo darbę, kad poreikiai, kuriuos pastebėjau, kurie išiškėjo per operacijas, mokymuose būtų išnagrinėti, kad juos būtų atsižvelgiama. E, mūsų užduočių daug ir aš tikrai turiu labai daug dirbti, dėl to esu labai patenkinta, kad reglamentas e, dėl konsultacinio forumo yra patvirtintas e, papildomai prie mano pareigybės įsteigimo. Labai sudėtingos yra operacijos jūrose, nes dirbama labai pavojingose sąlygos. Migrantai e, rizikuoja taip pat e, gyvybę, kad pasiektų Europą bėgdami nuo persekiojimo arba ieškodami geresnės ateities. E, bendri gražinamieji skrydžiai. Mes Briuselį Elksenos kodeks, kodeksą baigėme parengti šiuo klausimu, kad būtų užtikrinti aukščiausi standartai tokiuose operacijose. ir e, remiant konsultaciniam forumui dirbame. Ateities iššūkiai trumpai. Reikės įgyventinti stebėsinų sistemą veiksmingai, užtikrinti savalaikę informaciją, kad būtų galima numatyti priemonės ir e, koregavimo veiksmus, e, geresnės procedūras įsteigti, kad užtikrintume prieigą prie deramos apsaugos žmonėms kertatiems e sieną. Tas daroma bendradarbiaujant su e, galbūt jungtinių tautų e, vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaru ir kitomis institucijomis. Taip pat mes e, turime tęsti mokymus, kuriuose, kurie leistų paskui padėti pareigūnams e, identifikuoti pabėgėlių poreikius, įskaitant pabėgėlių prašytojų vaikų, e, tų asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Taip pat norime sustiprinti vidinius pajėgumus, kad galėtume spręsti geriau pagrindinių teisių klausimus, problemas. Tuo pačiu metu užtikrinant veiksmingą es e, išorės veiksmų išorės sienų apsaugą, esant e, mišriems migrantų srautams. E, Mes savo darbę vėl pasitelkiu konsultacinį forumą, dirbame su Franeso, tokiamis agentūromis ir tarptautinėmis žmogaus teisų struktūromis, organizacijomis, kurios dirba šioje srityje. Aš E, laukiu dabar jūsų pasiūlymų ir rekomendacijų e, dėl to, kaip galima būtų pagerinti migrantų atsidurančių prieš sienų padėtį ir kaip, e, koks turėtų būti Frontexo vaidmo šiame kontekste. Aišku, mes turime prievolę siekti užtikrinti ko geresnės sąlygas. Ačiū dabar konsultacinio forumo bendra pirmininkiai. Pirmasis pasisakys ponas Silvestri. Labas rytas, gerbiami lybė komiteto nariai, pirmininkė, ponios ir ponai. Mums malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir papasakoti apie konsultacinę forumo darbą. Prieš suteikdamas, per, perleisdamas e, žodį Stefanui Kesleriui iš jezuitų e, tarnybos. Norėčiau pakalbėti apie tris dalykus, bendro pabudžio dalykus. Dėl pagrindinių teisų agentūros perspektyvos prasme mes manome, kad konsultacinis forumas yra labai svarbi priemonė stiprinant pagrindinės teisės. Ne tik Frontexą, bet ir apskritai prie išorės sienų. Konsultacinis forumas įkurtas tam, kad padėtų ne tik Frontexui, bet, bet ir Frontexo valdybai, kurią sudaro e, pasieniečių administracijos. Tai yra viena priemonių, pagrindinių teisų agentūra yra kita priemonė, tačiau yra ir forma svarbi priemonė. Antras dalykas. Situacija prieš sienų yra prioritetas ir dalyvaudami konsultacinę formą mes e, patikėme apie, ataskaitą apie situaciją prie jūros sienų, neseniai patikėme vadovėlį kartu su žmogaus teisų Europos teismų dėl Europos teisės sienų apsaugos, prieglauščio ir migracijos teisėje, kuri buvo pateikta žmogaus teisų teisė, teisme Strasbūre kartu su Frontexu. Ir pagaliau be konstelacinio forumo vaidmens mes e, remiame Frontexą pagrindinių teisų klausimais. Pagrindinis, paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, kad mes matome konstruktyvų elementą konsultacinėme forume. Tai yra būdas, kuomet organizacijos, kurios nepriklauso sienų valdymo procesui, gali Frontexui teikti savo žinias, įgūdžius, kad būtų galima nustatyti spragas ir nutarti, kaip viską daryti geriau. Pagrindinių teisų agentūroje matome taip pat, kaip mes panaudojame žinias gaunamas iš, iš civilinės visuomenės. Taigi, pagrindinių teisų perspektyvos prasme, konsultacinis foras, formas yra teisingas žingsnis ir jį galima netgi laikyti modelių nacionaliniam lygmeniui. Taigi dabar žodis Stefanui, apie, ką, kuris pakalbės apie tai, kas padaryta ir kas planuojama. Tai prašom, ponia Kesvari. Ačiū, ponia pirminkė. Ponios ir ponai, Ačiū, kad pakvietėte konsultacinio forumo pirmininkus į šį posėdį. Šį kvietimą mes laikome lybė komitetų signalu, kad jūs, jums rūpi e, migrantų klausimai prie sienų ir kad jūs ir toliau e, duomena esmo problemų sprendimas. Komiteto sekretariatui patekiau E, savo pasisakymą e, diskusinį dokumentą raštu ir detaliai nekalbėsiu apie tai, tačiau norėčiau išriškinti keletą detalių. Pirmiausia, konstatacinis forumas yra jūsų darbo produktas. 2011 metais e, pakeičiant Frontex reglamentą buvo įtrauktas straipsnis, kuris yra teisinis pagrindas mūsų veiklai. Mūsų užduotis teikti rekomendacijas Frontexui kaip plėtoti ir įgyvendinti žmogaus teisų e, strategiją ir kitus, kitas priemonės. Šiuo metu konsultacinį forumą sudaro dvi kitos agentūros e, - pagrindinių teisų agentūra ir EISA. Mm, mm, tarp vyriausybinės organizacijos ir nepilietinės visuomenės organizacijos. 2013 metais mes daugiausia dėmesio skiriame keturiems klausimams. Pirmiausia, teikiame rekomendaciją dėl e, Elgėso kodekso pareigūnams, kurie dirba bendrose sienų apsaugos operacijose. Antra rekomendacijas dėl bendro e, mechanizmo. Trečia forma nariai dirba rengiant e, mokymo medžiagą pasieniečiams ir konsultacinis forumas renka informaciją apie tranzito šalis ir atlieka prisideda prie Frontexo analizės. Visi forumo nariai puikiai supranta, kad nei mes, nei pagrindinių teisių pareigūnai gali spręsti struktūrinės e, problemas kylančias Frontexo darba, darbe. Forumas nėra sprendimų prieimimo organas ir jis gali tik tai teikti rekomendacijas. Jis negali pat savaime gali daryti įtaką kompetencijų pasiskirstimui viena vertus agentūroje, agentūroje ir valstybių narių institucijose. Negalime pakeisti ES parlamento kontrolės funkcijos. ES sienų politika turi migra įtaką migrantų žmogaus teisų padėčiai ir šiai, šis klausimas nesiniai aptartas keliose ataskaitose. Jungtinių tautų e, migrantų teisų e, pareigūnas yra pažymėjęs, kad ES patirtis kol kas nesusilaukė migrantų teisų užtikrinimo garantijų. Parlamentinė, Europos tarybos parlamentinė asamblėje priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties su keliomis rekomendacijomis. Viena iš jų yra užtik, sustiprinti Europos parlamento parlamentinį Frontexo stebėjimo mechanizmą, užtikrinant, kad bernių teisų pareigūnas ir konsultacinis forumas atsiskaitytų tiesiogiai parlamentui. Galite apie tai pagalvoti. Europos ombudsmenas patikė keletą rekomendacijų Frontexų, kaip pagerinti žmogaus teisų garantijas. Ir dabar mes diskutuojame, kaip agentūra tai galėtų įgyvendinti. Ir tai, kas buvo minėta, kad pagrindinių teisų agentūra e, atkreipia dėmesį į pavojus kylančius migrantams viduržėme jūroje. Visi šie, šio, šie pranešimai e, pažymi, kad Frontex vaidmuo jau nebėra vien tik tai valstybių narių veiklos koordinavimas. Agentūra e, turi paisyti Europės, Europos ir tarptautinių žmogaus teisų teisės. Ir e, turi nepasiduoti pavojim, kad, kad e, kiltų pavojus žmogaus teisui. Todėl e, agentūra turi teis, gauti teisę nutraukti operacijas, kuomet yra sisteminiai žmogaus teisų pažeidimai arba kai ir vykdomas bendros gražinimo operacijos atsisakyti finansuoti kai kurias operacijas. Tačiau nėra aiškių kriterijų tas galės panaudoti. pagrindiniai pagrindiniai nenumato aiškios e, nurodymų linijos ir aišku, kad reikia laikytis e, pasienio apsaugos kodekso, žmogaus teisų, tačiau nėra procedūrų, kaip užtikrinti jų laikymosi. Darbatinė sistema nenumato bendro skundų mechanizmo. Yra daug atskirų nusiskundimų mechanizmų pagal nacionalinę teisę. Tačiau nėra veiksmingo bendro mechanizmo. konsultacinio forumo nuomonę, Europos parlamentas, ypač jūsų komitetas, turėtų toliau aptarti situaciją prie ES išorės sienų ir kurti standartus ir procedūras, kurie veiksmingai užtikrintų žmogaus teisų, migrantų žmogaus teisų apsaugą prie sienų. Kaip vienas, vienas komiteto narių sakė neseniai, ES bus teisiama pagal jos vertybės. Mano asmeninė nuomonė būtų labai žalinga, jeigu li, bu, labai naudinga, jeigu jūs komitetas atkreiptų dėmesį į Frontex ir valstybių narių bendradarbiavimą su trečiosiomis tranzito šalimis. Migrantų e, situacija, pavyzdžiui, Maroke yra baisi. Nepaisant to, Ispanijos ir kitų šalių e, policija ir sienų apsauga bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, kad atstumtų migrantus. Atsiprašau, kad paminėjau vien tik tai Ispanijos e, pasieniečius, tai yra tik tai pavyzdys. Kaip konsultacinio forumo vienas iš pirmininkų, kreipiuosi į parlamentą ir lybę komitetą, kad ir toliau remtumėte mūsų darbą. Ačiū. Thank you. Thank you behalf of the consultative forum and of course Koju konsultacinio forumo atstovams ir pareigūniai. Papa Nikolau. Sąrašas, sąrašas sudaro šeši parlamentarai, o liko tik pusvalandis, mažiau kaip pusvalandis, taigi prašau kalbėti trumpai. Ponas Papa Nikolau. Ačiū, aš pastengsiu trumpai pasisakyti. Norėčiau padėkoti kalbėtojams. Norėčiau padėkoti jiems už tuos įžanginius žodžius ir už visą atliktą darbą. Iš tiesų mūsų laukia nemenkas iššūkis. Ir mes labai dažnai apie tai kalbame čia parlamente. Viena vertus bandome gerbti trečiųjų šalių piliečių pagrindinės teisės ir taip pat norime pasirūpinti Ir taip pat e, rengiame nacionalinę Šengeno ataskaitas ir matome, kad yra tam tikrų spragų, kalbant apie saugumą palei išorės sienas. Taigi tai yra didžiulis iššūkis, bandant suderinti tuos du aspektus. Taigi, tokia yra situacija. Mano pirmasis klausimas yra susijęs su pasienio pareigūnų apmokymais. Jūs minėjote, kad ne, nesate kompetentinga ir neturite įgaliojimų dalyvauti tuose mokymuose. Pasienio pareigūnai, kurie dalyvauja Frontexo operacijose, na, jie keičiasi, yra rotacija nuolatinė, taigi mums reikalinga, reikalingos testinės veiksmingo mokymo pastangos. Ir taip pat Taigi antrąjį kodeksą mes irgi įtraukime pagrindinės teisės ir mokymosi poreikį. Ir vėlgi mes e, numatėme tokias nuostatas e, pasitelkę savo patirtį. Taigi niekas parlamente nemano, kad tai nėra prioritetas. Taigi mano klausimas štai koks, kaip būtų galima pagerinti tuos mokymus, kaip būtų galima pasitelkti jūsų išvadas ir pateikti gal kažkokiu tai konkretesnių pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima sustiprinti pastangas šioje srityje. Na ir antrasis klausimas, štai koks, jeigu būtų pastabų dėl e, žmogaus teisų situacijos su trečių šalių piliečiais palei sieną. Aš žinau, kad yra sutarimai su tomis šalėmis, yra bandoma bendradarbiauti. Pagnių teisų srityje ir kitose srityse. Ir norėčiau sužinoti, ar jūs taip pat esate įtraukiami tokiais atvejais ir gal galėtumėte plačiau papasakoti. Jeigu nelegalūs migrantai pasiekia išorės sienas, kas su jais nutinka, kas e, daroma yra tokiose situacijose, mes visi dažnai gauname apie tai informacijos ir kaip mes galėtumėme galbūt veiksmingiau užkirsti tam kelią, kad e, tai nenutiktų ir kad būtų užkirsta, užkirstas tam kelias dar iki išorės sienų. Ir taip pat kaip galėtumėme apibūdinti situaciją praėjus dviem ar triem, dviejams ar triems, triems metams, kai buvo pradėtos diskusijos apie pagrindteisio apsaugą ir taip pat įvertinus jūsų ekspertų požiūrį, atsižvelgiant į pagrindteisio agentūrą, kitas organizacijas ir kitus pateiktus tekstus, taigi ar yra problemų ar ne, ar situacija pagerėjo, nes mano manimo pastaraisiais metais teisėkuros prasme situacija pagerėjo. Taip pat turime jūs, sukūrėme šį konsultacinį forumą, bandėme sukurti visas sąlygas, kad būtų gerbiamos visų teisės. Ir, aišku, yra daromas spaudimas nematome, kad srautai būtų smarkiai sumažėję, taigi problemų vis tiek matyti yra. Tai galbūt trumpai, ar galėtumėte pasakyti, ar, ar situacija yra pagerėjusi ar ne? Ačiū, pirmininkė. E, Ponas Ensiu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kessler ir Silvestri ir taip pat poniai Ar Arnajas už jų darbą, bandant pasirūpinti Romų mažumų teisėmis. Konsultacinis forumas ir žmogaus teisų tarnyba vaidina svarbu vaidmenį prižiūrint Romų bendruomenės teisės pagarbą toms teisėms. E, taigi, tai, ką jūs darote, yra labai svarbu ir aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai jums e, teiksime visuomet paramą šiame komitete, jums atliekant savo darbą ir mūsų komitetas visuomet siekia, kad imigrantų teisių būtų laikomasi. Frontexo atsakomybė išaugo pastaruoju metu o išaugus atsakomybei matome, kad išaugo ir rizika. Pavyzdžiui, Frontexas bus pagrindinis naujos sienų kontrolės sistemos elementas. Na ir taip pat mes šiai sistemai patikėjome naują vaidmenį, kalbant apie gelbėjimo operacijas jūrose, Ir tai yra toks naujausias poslinkis. Tačiau tai, kaip tai veiks realybėje, labai priklauso ir nuo jūsų. Ir tas spaudimas, kuris yra daromas Frontexui, Frontexo pareigūnams, kad jie gerbtų migrantų teisės, teisė į gyvybę užtikrintų. Džiaugiuosi, kad naujasis Šengeno vertinimo mechanizmas, kuris nesiniai buvo patvirtintas, tuoj įsigalios ir tai reikš, kad vertinimo sistema dėl aky bus susiję ir su pagrindinių teisų aspektais ir tos teisės bus kur kas skaidresnės ir veiksmingesnės ateityje. Norėčiau pasakyti, kad neseniai buvo patvirtintas naujas įstatymų paketas, pagal kurį e, pagerėja elgesys su migrantais ir esame pasiekę pažangos, priimant teisės aktus dėl migrantų teisų. Taigi, į tai atsižvelgdami mes suprantame, kad yra skirtumų tarp to, kas vyksta realybėje ir kokios yra teisinės nuostatos. Mes norime, kad tas atotrukis didėtų, mes norime, kad su migrantais būtų elgiamasi pagarbiai, kad jų teisių būtų laikomasi ir praktikoje, ir popieriuje. Taigi dėkoju dar kartą už darbą ir išsakome jums visapusišką paramą. Ačiū poniui, ponui Ensiu, ponia Gijom. Norėčiau pasakyti, kad labai nedaug laiko turime. Vikstram pirmoji. Pone Vikstram. Jūs, ponė pirmininkė, nusprendžiate, bet aš mielai pasisakyčiau. Panašu, kad ponė Gijom suteikė žodį jums. Pirmiausia, puiku. Visuomet laikomės hierarchijos. Ačiū Dėkoju už išsamius pristatymus. Tikrai mes daug dėmesio skiriame ir susidomėjimo tais pristatymais. Aš buvau šiandien pranešėję dėl naujų Frontexo įgaliojimų ir man tai buvo įdomus darbas, svarbus darbas, taigi labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien atvykote ir aš manau, kad mes turėtumėme didžiuotis kolegos dėl to, ko pasiekėme su šiuo konsultaciniu forumu, aš prisimenu kolega Simon Busutil, kurio dabar parlamente nėra, bet aš atsimenu, kaip mes kartu su juo puikiai bendradarbiaudami dirbome. Taigi dabar mes jau toliau tęsėme darbą ir vertiname konsultacinio forumo veiklą bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis, kuris buvo labai sėkmingas ir jūsų indėlis tikrai atsispindės darbo programoje. Aš labai sveikinu iniciatyvą konsultacinio forumo įgaliojimus panaudoti bendruose bendrose operacijose, kad būtų geriau galima stebėti situaciją. Tačiau ar nemanote, kad jūsų forumas galėtų gauti panašius įgaliojimus dėl bendrų sugražinimų operacijų? Aš suprantu, kad naujasis Frontexo finansinis reglamentas sukuria tam tikrų finansavimo e, problemų, finansuojant tokias operacijas. Ir man tiesiog įdomu, kiek tai paveikė jūsų darbą ir kokių pasiekmių matome atsižvelgiant į tuos finansinius reglamentus, kiek tai veiks jūsų darbo kokybę, siekiant užtikrinti pagrindinės teisės ir pagarbą visais momentais. Taip pat aišku, kad visi veikėjai turi laikytis pagrindinės hartijos ir kitų atitinkamų instrumentų. Tačiau suprantu, kad gali kilti praktinių problemų dėl to, kaip turėtų būti laikomasi tų taisyklių. Taigi aš norėčiau taip pat sužinoti, ką jūsų manimų būtų galima padaryti, kad būtų paaiškinamos tos procedūros, kad kontrolė būtų veiksminga. Tačiau norėčiau sužinoti, ar yra kokių tai procedūrų, pagal kurias galima teikti skundus. Mes nesnei šiame komitete pradėjome svarstyti išorės jūrų sienų priežiūros teisės aktus. Mano kolega ponas Koelį yra panešėjęs, aš esu šešėlinė savo frakcijos vardu. Norėčiau sužinoti daugiau apie tai, kaip jūs vertinate konsultacinio formo vaidmenį šio reglamento atveju atžvilgiu ir kas jūsų manimų būtų svarbu šiame teisės aktu, ką mes, ak, ak, akte, kas, ką mes galėtume jame akcentuoti. Ačiū dabar, Frau Keller. Thanks, uh, Labai ačiū visiems uh, svečiams. Ačiū už pasisakymus. Mes komitete labai daug dirbame, kad jūsų uh, pozicijos būtų patvirtintos, ypač mums bendraujant su taryba, taip pat ir dėl Frontexo ir tikiuosi, kad Šis komitetas yra ypatingai įsipareigojęs užtikrinti, kad taip iš tikrųjų ir vyktų. Bet aš taip pat manau, kad mes neturėtume jūsų užkrauti per nelik e, daug darbus nesakingi už vidinę diskriminaciją, už nereguliarios e, migracijos sustabdymą. Jūs tik tai galite stebėti, jūs galite išiškinti žmogaus teisų pažeidinėjimus e, Frontexo darbę ir panašiai, jeigu to pasitaiko. Ir tai labai svarbus uždavinys. Trys klausimai dabar. Pirmiausia, dėl rekomendacijų. Jūs galite e, rekomendacijas teikti, ar jau pateikėte kokiu nors, jeigu taip, tai kaip jos buvo gyvendintos. Antra, kalbėjote visiškai teisingai apie kompetencijų, bendrų prievalių e, klausimus tarp valstybių narių Frontexo ir taip toliau. Ar turite minčių, kaip spręsti šias problemas bendraujant su valstybės narėmis nacionaliniais sienos apsaugos pareigūnais? Ir ar jau ką nors darėte? Trečias klausimas e, dėl laikymo operacijų sustabdymo, jeigu e, tęsiasi žmogaus teisų pažeidinimo problemos mes, kaip praeitą kartą kalbėjome su ponu Laitnenu komitete, jis sakė, kad yra rengiamos aiškios gairės arba kriterijai, kada e, taikyti tam tikras nuostas, kas sudaro rimtą žmogaus teisų pažeidimą. Ir e, tą girdėjome gal prieš metus ar dar seniau, man e, keista, kad iki šiol nėra aiškių kriterijų. Gal galėtumėte pristatyti naujausius poslinkius šioje srityje? Dėkuoju. Pone Ernst. Dėkuoju. Frontexas yra vienas iš mūsų baisiausių košmarų. Ir visuomet prisimename, kai kalbame apie tai, kai kalbame apie žmogaus teisės ir gilinamės į Frontex e, veiklą. Labai ačiū, e, kad buvo aiškiai pristatyta pono Kesslerio mintis, kurios jam labai aktualius. aktualios. Dėl stebėsenos sistemų labai gerai, kad yra konsultacinis forumas. Tačiau, kai konsultaciniai formai įsteigiami, reikia, kad jie turėtų atitinkamas galės. Manau, kad formas e, dabar neleidžia mums pasakyti, kad jo veikla, jų kūrimas neleidžia mums labai džiaugtis, nes nebuvome visiškai patenkinti su e, tuo, kaip buvo suformuluotos jo užduotys. E, bus paminėta stebėseno sistema. Norėčiau paklausti, kokie rezultatai, ką pamatėte pasitelkus e, stebėseno sistemą. Ir dar e, vienas klausimas susijęs su pono Senais pasisakymu. Ar buvo pa... Kalbėjote apie Elgesio kodeksą, apie prievalą laikytis žmogaus teisių principų. Kiek buvo nustatyta pažeidimų? Kiek e, kartų buvo nustatyta, kad pažeisto žmonių e, pagrindinės teisės? Ponui Kessleriui turiu klausimą taip pat. Jūs kalbėjote apie tai, kad E, gali būti suspenduotos operacijos e, esant žmogaus teisų pažeidimų, kiek buvo sustabdyta tokių operacijų ir koks bus, le, buvo lemiamas veiksnys, dėl ko buvo priimtas toks sprendimas. Ponas Kesleris sakė taip pat, kad neįmanoma pateikti e, skundų, kokie gali būti skundai ką jūs matote. Ir matome, kad dabar žmonės keliaudami į Europą ne tik netenka gyvybės, bet apskritai mūsų situacija bendra netenkina. Ir tikriausiai Lybė tikrai turėtų labai atidžiai sekti, kas vyksta. Pone Gijom, dabar žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu, kad galėjau Jūsų išklausyti. kad jūs e, šiandien atvykote pas mus. Galbūt buvo kažkokių dokumentų pateikta, tai neturėjau laiko juos įsigilinti, po to būtinai tą padarysiu. Aš esu viena iš šešėlinių pranešėjų, kaip ir Cecilija, kad kalbėjo, mes prisidėjom prie šio forumo kūrimo. E, tarsi idiliškomis spalvomis galima mūsų visą tą parengiamai kūriamą į darbą e, apibūdinti. Ir matome, su džiaugsmu pasėmė, kad mūsų darbai buvo painikuoti sėkme. Dabar e, noriu pasakyti, kad e, kai kalbame apie situaciją ties sieną, reikia palaikyti dialogą su Frontexu, tą darome reguliariai. Taip pat e, Noriu paklausti jūsų apie jūsų išplėtotą praktiką. Ir dabar mano kiti klausimai. Pirmas klausimas dėl bendradarbiavimo. Ar jūs akcentuojate, kad reikia kažką, pavyzdžiui, pakoreguoti, pakeisti ateityje bendradarbiavimo srityje ir su kuo? Antras klausimas dėl e, galimybės naudotis aktualią informaciją. E, Ar jūs jaučiate, kad galite gauti tokią informaciją, o galbūt yra dar e, spręstinų dalykų? Ir kokia jūsų nuomonė dėl e, konkrečių, pavyzdžiui, klausimų, gal kas nors jums kelia labai dėlį susirūpimą ir norėtumėte kažkaip spręsti tuos klausimus. Dar keletą kartų buvo e, minėtas skundų klausimas, galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti šią sritį. Išklausėme narių, neblogai, dar turime keletą minučių. Ir aš prašyčiau jūsų e, sureaguoti į klausimus, komentarus abiejų bendrapirmininkių ir žmogaus teisų pareigūnės. Prašyčiau, kad nepamirštumėte, kiek e, laiko liko, kalbėkite, kad nevirštumėte tų penkių minučių. Pone Arnas. Bandysiu trumpai dėl mokymo. Kelios e, mokymo programos yra gyvendinamos, kai kur Frontexas rengia medžiagą ir kitiems. Aš nuo pat pradžios įsitraukiau į šios dalykus, rengiant mokymo programas, turinį, pasienio pareigūnams, bet taip pat Frontexas tiesiai dirba su pasienio apsaugos pareigūnų komandomis. Man visiškai viskas patinka, kaip, viską, kaip vyksta darbai ir rezultatais esu patenkinta. Tai bendradarbiavimas su trečiomis šalimis apibendrinsiu. Frontexas E, veikia Europos išorės veiksmų tarnybos struktūroje, egzistuoja dišaliai sutarimai su kai kuriomis trečiosiomis šalimis, spręsti techniniams bendradarbiavimo aspektams, pavyzdžiui, rizikos vertinimo, mokymo srityje, visi aspektai turi būti išnagrinėti, aš kol kas to nepadariau. Manęs jau klausė anksčiau panašių klausimų mes pirmiausia norėjome pažiūrėti į vidų, o ne tiek į išorę. Mes e, bandysime įsteigti stebėsienos sistemą, tai, e, tai yra mūsų svarbiausias prioritetas, bet e, ateityje į bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis aš įsigilinsiu taip pat. Ar situacija geresnė ar blogesnė? Matau pažangos, matau tam tikrus veiksmus. Matau sistemas, bet per anksti galbūt vertinti mūsų bendradarbiavimą. E, konsultacinio forumo steigimas, taip pat žmogaus teisų pareigūno atsiradimas turėjo tam tikrą uh, poveikį teigiamą, bet aišku, visuomet galima daug ką patobulinti. Dėkoju e, visiems už paramą, kurią išreiškite, man labai malonu buvo tai išgirsti. Dėl bendrų gražinimo operacijų klausimas buvo skirtas konsultaciniam formui, bet paaiškinsiu, kad aš turiu įgaliojimus stebėti, kaip vykdomos bendros gražinimo operacijos ir esu jau tą dariusi. Taip pat mano galimybė susipažinti su informacija nėra niekaip ribojamos. To klausė ponegijom, kol kas neturėjau jokių problemų agentūroje dėl šio dalyko. Rekomendacijos. Aš e, Trumpai pasakysiu, kad peržiūriu operacinius planus ir teikiu pasiūlymus dėl e, klausimų, kurie galėtų pagerinti pagrindinių ir žmogaus teisų apsaugą ir tai buvo atsižvelgta. Taigi kol kas viskas klostosi gerai. sustabdymas, nutraukimas operacijų procedūra egzistuoja, informaciją gauname, perdirbame, analizuojame, dorojame. Ir e, vadovybė paskui gauna e, išanalizuotą informaciją. Aš taip pat atskirai pateikiu savo analizę. Sistema veikia, kriterijai dėl e, pasikartojančių duotinių ar rimtų pažeidimų dar turėtų būti geriau apibriežti bet manau, kad tie dalykai yra gana akivaizdus. Kaip sakiau, aišku, gali, galime ir patobulinti kriterijus. Išvados stebėsenos sistemas daug kas susijęs su e, veikėjų dalyvančių operacijose įvairovė ir skirtingais įgaliojimais. Išvados nesunku gauti informaciją, tačiau kaip panaudoti naują informaciją ir kaip, pavyzdžiui, kažkokį klausimą išryškinti, akcentuoti. Nuo darbo pradžios esu gavusi šešis nusiskundimus dėl E, klausimų susijusių su pagrindinėmis teisėmis. E, tyrimas tęsiasi, atlikta analizė ir manau, kad aš galiu pasakyti, kad bent jau yra žinoma, koks yra poveikis tokių konkrečių situacijų. Žmonės supranta, koks yra poveikis, kalbant apie pagrindinės teisės tokiuose situacijose. Taigi tiek. Ačiū, ponė Arnas. Laiko nebeturime, tai labai trumpai. Labai trumpai, nors klausimai reikalauja atsakymų, kurie gali užtrukti valandą ar dvi. Ne, mes nedarbiavame Frontexo bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis ar darybose, ar rengiant sustarimus? Ar situacija pagerėjo, pagerėjo pastaraisiais metais? Teisės aktai pagerėjo? Ar poveikis pagerėjo? Nežinau, skeptiškai esu nusiteikęs, turint galvoje esamas ataskaitas apie mirtis jūroje ir kitus incidentus. prašom turėti galvoje, mes dirbame tik tai 2013 metų pradžios. Ir visi konsultacinio forumo nariai dirba savo darbą. Tai nėra jų pagrindinis darbas, negalime įvykdyti visų lūkesčių, kuriuos jūs galbūt turite. Ir mes negalime pakeisti demokratinės parlamento kontrolės. Dėl E, mūsų delegacijos prisijungiant prie gražinimo operacijos. Ne, mes negalime to daryti. Mes e, norėtume, kad būtų sistema valstybės narėse stebėti gražinimo operacijos, kaip numatyta gražinimo direktyvoje. Mes negalime tos sistemos pakeisti. Dar panas, panas Keller klausimo. Kaip sakiau, mes dirbame tik nuo 13 metų pradžios. Mes nepatikėme dar formalių rekomendacijų. Šiuo metu esame diskusijų procese su Frontexu, su valdyba, valstybėmis narėmis. Taigi šiuo metu nepatikėme jokių oficialių rekomendacijų, tačiau jos, jų gal bus. Dėl klausimas dėl kriterijų jau buvo jį atsakyta. Mes kontaktuojame su valstybėmis narėmis. Daugiausia per valdybą. Esu buvęs valdybos e, posėdžiuose. kur sulaukėme ir skepticizmo apraiškų, ir pozityvios reakcijos. Mano žiniomis, pane Ernst, nebuvo ne viena operacija iki šiol nutraukta. Mes negauname atskirų skundų. Todėl negaliu atsakyti jūsų klausimą dėl atskirų skundų. O dėl informacijos mes nesame tokia situacija kaip pagrindinių teisų pareigūnė, ponė Gijom, dar turime su Frontexu ir biurokratija, taip sakant, aptarti galimybę gauti tam tikrus dokumentus. Ar galime juos gauti ar ne? Čia dar kai kurias problemas reikia išspręsti. Ačiū. Ar dar norite papildyti? Dėl ponios Keller klausimo, dėl rekomendacijų, kad suprastumėte, kaip konsultacinėme forume e, suvokiama informacija teikiama Frontexui. Dėl Elgės Frontexo, Frontexo operacijose, tai e, grįžimo operacijose, tai e, Teisės agentūra konsultacinis forumas pateikė tam tikrą informaciją Dalį jų Frontexas integravo į savo dokumentus, kai kurios iš dalies ir dešimt visai neintegravo. Taigi toks poveikis. Šiek tiek poveikia yra, bet jis nėra visiškas. Dėl klausimo, kurį kelia keletas narių, ar situacija pagerėjo per mūsų darbo laiką. Noriu pakartoti, ką sakė pana Arnės. Anksčiau mūsų nuomonė pokyčiai vyko popierioje dėl operacinių planų. Dabar į ką reikia daugiau sutelkti dėmesį yra tai, kad praktikoje būtų e, pokyčiai prie sienų. Tai yra tolesnė užduotis. Ačiū už pastangas rezimuoti jūsų nuomonę ir jūsų pasirengimą priimti mūsų kvietimą ir atvykti pas mus pasidalysiu, pasidalysiu mintimis. Ačiū už dalyvavimą šioje visingoje diskusijoje. Mes ją pratesime. Ir dar kartą ačiū. Todėl dabar viskas, posėdis baigiamas. Ir kitas posėdis e, vyks Liepos 8 val. 15 val. 8 dieną 15 val.